Okay, dear colleagues, we can start our meeting. Kolegos, galime pradėti posėdį. Noriu pasveikinti komisijos narę Vestager. Prieš pradedami su jumis dialogą turime patvirtinti darbo tvarkę, yra prieštraujančių ne, dėkoju. Darbo tvarkę patvirtina, turiu porą pranešimų. Spalio ketvirtą trečiąją, vyko trečias trišalis dialogas, e, kalbėjome apie e, MF kreditų vertinimą, e, turto vertinimą, testavimas streso sąlygomis, turto tipologiją Ir taip pat buvo ir kontroversiškų dalykų, buvo pasiekta pažangos, kitas trišalis dialogas smalio 25-as pranešimas, tai jau buvo skelbta anksčiau, birželio nariams priminama, kad komitetas neposėdžiaus pirmadienį 17 spalio dieną, nes vyks tarp parlamentinė konferencija na, Bratislavoje skirta finansiniai valdysenai ir stabilumui. Taip pat norėčiau priminti nariams, kad dialogas ir apsikeitimas nuomonėmis vyks su Airijos finansų ministru Michaelu Nuna antradienį, lapkričio 8 ir Prieš tą susitikimą bus darbo tvarkė išsiusta nariams, o dabar pradedame struktūrinį dialogą su už konkurenciją atsakinga komisijos narė Margaret Vestager. Nuoširdžiai jūs sveikinu, taip pat norėčiau pasveikinti savo vardu, o taip pat turbūt ir daugumos mūsų narių vardu padėkoti už iniciatyvą, kurios komisija ir e, atitinkami komisijos nariai e, ėmėsi atliekant valstybės pagalbos e, tyrimus ir kaip dėl teismo sprendimų, taip žinote, svarbiausia sprendimai buvo dėl EPO, taip pat buvo ir kitų svarbių tyrimų ir turiu pasakyti, kad tai yra svarbus, reikšmingas žingsnis. Ir įgyvendinant ir tą konkurencijos e, politiką ir taip pat sprendžiant e, ne, nemažą problemą susijusią su pelno perkelimu. Vazirio taisyklėm, tai ačiū už jūsų drąsą, ačiū už jūsų drąsus sprendimus svarbius sprendimus. Žinome, kad Liepos 15 komisija patvirtino savo e, metinę konkurencijos ataskaitą 15 metų ir lauksime kad jūs pristatytumėt e, pagrindinius e, rezultatus komisijos pasiektus 15 metais, bet, bet aišku, kalbėsime ir apie paskutinį dalyką, ekonomikos komitetas rengia savo iniciatyvą pranešimą, pranešėjams panasani po šitų diskusijų kaip tik tai pristatys savo pranešimą ir galiausiai dėl darbo tvarkos žanginės komisijos narės žodis, po to klausimai atsakymai. Po penkias minutės, Margarės žodis jums. Ačiū, ačiū už uh, malonius e, žodžius e, mano adresu išanginėje dalyje. Paskutinį kartą mums susitikėjau gan senai, tad na, e, noriu pasakyti, kad šiandien džiugiuosi galimybę būti čia. Galėtumėm aptarti tai, ką pavyko nuveikti per praėjusią laiką. Aišku, aš kalbėsiu daugiausia apie pagrindinį dalyką, apie tai, kaip būtų galima uh, užtikrinti, kad rinka uh, veiktų ir užtikrintų vienodas sąlygas visiems, ir, ir stambiam verslui, ir smulkiam verslui, ir, ir visiems verslam, kurie yra tarp smulkių ir, ir stambių. Ir aišku, visų sprendimų centre ir. Ir Ir buvo šitas pagrindinės dalykas, aišku, mes buvome užsi, užsijėmę, gyvendami kom, e, konkurencijos taisyklę dėl valstybės pagalbos, e, kartelinių sustarimų, dėl piknaudžiavimo dominuojančią padėtim. Ir, aišku, stebėjome e, tai, kas vyksta. Pirmiausia, pora žodžių E, dėl valstybės pagalbos. Aišku, didelė dalis valstybės pagalbos yra mažos apimties ir tai neturi įtakos priekybos vidaus rinko. Ir tais atvejais tai nacionalinės vyriausybės, o ne komisija turėtų e, prisimti atsakomybę už tai, kaip lėšos yra panaudojamas. Tuo tikslu patikri, patvirtiname uh, naujas rekomendacijas. Uh, Tai yra pranešimas dėl valstybės pagalbos sampratos ir priemėm ne vieną sprendimą, kad, kad valstybėm narėm būtų aišku, kad valstybės parama, kai dėmesio centre yra tik tai tas vietos poveikis, tai nelaikoma valstybės pagalba. Taip pat peržymė ES bendrąjį išimčių reglamentą, tai leidžia valstybėm narėm, nacionaliniam valstybėm suteikti valstybės pagalbą. Daugeliu atveju be komisijos patvirtinimo tai dabar jau apima 90 procentų valstybės pagalbos programų ir mes plan, planuojame ir toliau tai išplėsti, kad tai būtų taikoma oro uostams ir uh, jūrų uostas, uostams. Tuo pat metu mes uh, siekiame sustabdyti didelės apimties valstybinę pagalbą, kuri iškreipia vidaus rinką, kai suteikiamos mokesnės lengvatos. Ir aišku, bandome tą sustabdyti ne, nelegalią valstybinę pagalbą. Tankios poveikis yra toks, kad iškreipama vidaus rinka, kaip sakiau, tai yra per o, ypatingą mokestinį režimą ir komisija daug dešimtmečių. O, iš tiesų gilinasi į tai, tuos atvejus, kai mokesčiai yra panaudojami kaip valstybės pagalbos forma, kad būtų suteiktas selektyvinės konkurencinės pranašumas. Ir žinote, kad rūpiučio pabaigoje priėmėm sprendimą, kad Airija turėtų papildomai surinkti 13 milijardų eurų, eurų nesumokėtų mokesčių iš Apple bendrovės ir praeitą mėnesį pradėjome um, tyrimą dėl to, ar Luksemburgas nėra suteikęs nelegalios valstybės pagalbos. Enči tai yra įmonė, kuri anksčiau buvo vadinama GDFCS Ir žinoma, mes nu, turime užtikrinti, kad įmonės sumokėtų mokesčius ten, kur fiksuoja arba registruoja savo pelną. Ir žinoma, tai su tuo yra susiję mokestiniai e, klausimai, mums reikia tinkamų teisės aktų. E, tai būtų teisės aktai, kurie panaikintų e, spragas, remiantis kuriomis įmonės galėtų išvengti mokesčių mokėjimo. Labai gerai, kad taryba patvirtino pasiūlymą, kurį komisija pateikė sausio mėnesį dėl e, mokesčių vengimo direktyvos ir dabar prioritetas būtų pateikti pasiūlymą e, dėl e, viešų ataskaitų, tikimo atskirų šalių ir tai leistų mums bendradarbiauti su eiliniais piliečiais žurnalistais, kad iš tiesų didelės įmonės būtų atsakingos. Mes taip pat stebėjome ir valstybės pagalbą bankams. Ir iš tiesų yra neteisinga, kad Europos mokesčių mokėtojai moka už bankų e, klaidas. Jūs, e, Europos parlamento nariai, parlamentas kaip toks labai aiškiai išdėsė savo poziciją, pagrindinę atsakomybę už bankų nuostolius na, turėtų būti prisimta tų, ką, kas ir dėrėtų, tai, kam ir dėrėtų tai padaryti. Tai yra akcininkai kartu su bankais ir iš tiesų. E, kartu su taryba patvirtinote um, bankų pertvarkymo ir uh, likvidavimo direktyvą, siekiant užtikrinti, kad valstybės pagalba būtų tik tai kraštutinė, paskutinė priemonė. Ir mano siekis yra taikyti valstybės pagalbos taisyklės, kad iš tiesų uh, tų nuostolių nedengtų mokesčių mokėtojai ar smulkus indėlininkai. Ir iš tiesų matėm, kad daugeliu atveju bankai gali sėkmingai pritraukti kapitalo pasinaudodami privačiais rinko orientuotais sprendimais ir tai yra labai gerai. Ir mes dirbame labai glaučiai su valstybėm narėm, kad užtikrintumėm teisingą konkurenciją tarp bankų visoje Europos Sąjungoje. Mes taip pat siekiame apsaugoti indėlininkus, siekiame, su, kad būtų sukurtos tokios sistemos, kad būtų kompensuota asmenim, kurie buvo e, suklaidinti ir investavo savo uždirbtus pinigus į banko aplikacijas ir turbūt e, matėte, matėte, kad yra tokių sistemų ir turbūt, e, kaip ir aš galvojate, kad jos yra tinkamos tam, kad būtų apginti žmonės, kurie buvo suklaidinti. Dirbame aktyviai ir kitose sritise. Uh, Ėmėmės e, trijų bylų, siekiant užtikrinti, kad e, Google įmonė nesinaudotų savo e, gale, neužkirstų kelio teisingai konkurencijai ir balandį mes priėmėme preliminarį padarėme preliminarią išvadą, kad Google susitarimai su na, telefonų gamintojais ir operatoriais iš tiesų prieštarauja ir netitinka mūsų e, taisyklių. Liepos mėnesį e, padarėme preliminarią išvadą dėl to, kad Google piknaudžiavo savo dominuojančią pati, pati e, padėtimi mm, reklamos paieškų srityje, tai yra mūsų AdSense byla ir taip pat su, sustiprinome savo argumentus teikdami, kad Google piknaudžiavo savo e, gale, suteikdami pir, pirmumą savo e, lyginamojo apsipirkimo paslaukai. Toliau galėčiau paminėti, kad Liepos mėnesį e, mes skiriame didžiausią baudą už kartelinį susitarimą komisijos istorijoje, daugiau ne, negu 2,9 milijardo eurų. Na, ta, mm, Nuobauda buvo skirta penkiem vilkiukų gamintojams ir Tikiuosi, kad tuo pasintėme labai aiškiai žinia, kad karteliniai susitarimai tikrai neverti to. Ir norėčiau pasakyti, kad šitos penkios įmonės gamina 9 iš 10 sunkiųjų e, vilkikų ir taigi labai geras pavyzdys, kokios įtakos tai turi Europos įmonėms, nes iš tiesų yra šimtai ir tūkstančiai transporto e, įmonių e, kurios gali pasiekti to, kad įmonės klėsėtų naudodamėsi būtent tą transporto priemonę vilkikais. Uh, Taip pat dar atkreipiame dėmesį į kitą labai svarbę ekonomikos sritį. Daugiau kaip penktadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų Europoje lemia transporto sektorius. Ir todėl labai svarbu, kad uh, operatoriai, kaip pavyzdžiui geležinkeliai, galėtų pasiūlyti geriausias paslaugas e, už priimtiną kainą. Ir e, patvirtinus ketvirtą geležinkelių paketą iš tiesų žengėme reikšmingą e, žingsnį to tikslo link. Tačiau tikslo pasieksime tik tai tuomet, jeigu reali konkurencija taps e, šito sektoriaus kasdienybė. Kitas sektorius yra e, farmacija, mums reikia užtikrinti konkurenciją ir tose e, rinkose. Ir aš džiaugiuosi, kad taryba taip pat siunčia aiškiai žinę, kad konkurencija labai svarbi, labai dėkinga su lyderiams, ypač Niderlandų ministras šveikatos ministrai Edith Šipers už tai, kad ji e, padeda labiau informuoti apie šitą klausimą. Ir e, iš tiesų susitarimai e, dėl mokėjimo už vėlavimus gali būti rimta grėsmė konkurencija šioje srityje. Pavyzdžiui, kai vaistų, kurie kuriejai moka savo konkurentams už tai, kad jie rinkai netiektų pigesnių e, bendrinių vaistų, tai padidina vaistų kainą ligonėms, sveikatos sistemai. Ir iš tiesų aš džiaugiuosi, kad bendrasis teismas patvirtino sprendimą e, dėl baudos skirimo Lundbek ir kad e, ket, keli bendrinių vaistų gamintojai E, nu, turės sumokėti beveik 150 milijonų eurų už tokius neteisėtus susitarimus dėl e, mokėjimų už vaistų tiekimo rinkai vėlavimą. Manau, kad labai svarbu, kad e, tai, kad mes užtikriname ES konkurencijų taisyklių įgyvendinimą, bendradarbiaudami su nacionaliniam valdžios institucijom, nacionalinės konkur... konkurencijos institucijos yra nepriklausomos bet labai svarbu mums dirbti kartu su jomis, svarbiausia, kad jos turėtų priemonių dirbti. Aišku, jeigu įmonės patenka į bėdą, jeigu yra kažko tai apkaltintos, jos turi turėti kaip apsiginti. Ir po viešų klausimų jūsų komitete akivaizdu, kad mes galime padaryti daugiau, kad padėtumėm nacionaliniams konkurencijos valdžios institucijom. E, jei ES teisės aktai, e, galbūt direktyvos forma duotų tokį atsakymą, aš tikiuosi, kad galėsime pateikti pasiūlymą kitų metų pradžioje, tačiau turiu palaukti, e, kol turėsime mūsų poveikio vertinimo rezultatus, kad būtumėm vis, visiškai tikri. Aš norėčiau, kad parlamentas būtų visiškai įsitraukęs į bet kokį teisėkuros procesą. Uh, E, tiek, kiek tai leis pasiūlymo turinys. Labai norėčiau Jums e, nuoširdžiai padėkoti už paramą konkurencijos politikai. Aš tai labai vertinu, taip pat ir asmeniškai, bet manau, kad ir žmonės tai jaučia. Žmonės jaučia, kad jūs tai remiate, kad būtent tai leidžia jiems gyventi e, teisingoje E, rinkoje ir e, manau, kad, kad mes ar komisija kartu su parlamentu galime pasiekti e, to, kad būtų teisingumas konkurencijos srityje. Ir todėl norėčiau Jums labai padėkoti už Jūsų paramą. Dėkui. Thank you very much. Our... Labai ačiū. Mes lauksime poveikio įvertinimo rezultatų. Tikrai galite pasikliauti mūsų palaikymu ir žiūrėsime dėl bendro sprendimo prieimimo tolesnio proceso. E, visų pirma, Brian Hayes iš EPP frakcijos. E, Labai ačiū, pirmininkė. Uh, Visai visai gerai sveikiname dar kartą jūsų posė, mūsų posėdėje, visuomet džiaugiamės jūsų nešališkumu, labai gerbėme jūsų darbą, tikrai galvoju, kad jūsų darbas yra nepaprastai sunkus. Ir galvojant apie Airijos poziciją, labai svarbu e, yra tai, kad praeitais metais buvo e, tas atvejis, kuris jau išspręstas komisijoje ir dabar ir, ir, ir, ir yra teismo visa byla, e, taigi ir, ir jūs, ir, ir mes, aišku, turime laikyti sprendimo. Labai džiugu, kad išspręstas tas klausimas, tai buvo kontroversiškas, aišku, dalykas į Airijai, Airijos reputacijai. Ir viso, pirmas mano klausimas būtų toks, ar e, sutiktumėt su įvertinimu ir tvirtinimu, kad Airija kategori, kategoriškai tikrai yra ne mokestinis rojus. Uh, turint omenyje, ką nemažai kas yra pasakę ir Europoje, ir, ir, ir kitur yra tokių pareiškimų padaryta. Taip pat, komisarė, jūs kalbėjote apie nesumokėtus mokesčius e, dėl Apple e, galvojam apie maždaug 13 gal milijardų, netgi ar daugiau nesumokėtų ES. Jūs sakėte, kad ES valstybės narės galėtų siekti, kad dalis tų pinigų būtų gražinta. Kai kas vertina, kad tai yra prieštaravimas, galvojant apie valstybės pagalbos taisyklės. E, Viena vertus teigiama, kad komisija teigia, kad Apple nesumokė pakankamai mokesčių, tai yra e, nemažai milijardų. Ir kita vertus e, galvojama apie tai, kad, kad kur mokesčiai turėtų būti mokami kitur. Tai čia yra tam tikra prieš, prieštara, ką jūs pasakytumėte dėl to. Ir dar vienas dalykas, pratesiant tą mintį, jeigu tos valstybės narės nes, nesusirinko tų mokesčių, tai ar jos pačios irgi galėtų tapti. Mm, e, subjektui, kurį būtų nukreiptas valstybės pagalbos uh, atvejais, bylos nagrinėjimas tokiu atveju, pažeidimas būtų. Uh, kaip Jūs galvojate, kas būtų, kas būtų galima padaryti ir ypač dėl tų 13 uh, milijardų? ar netgi daugiau e, dėl tos nutarties, kas buvo dėl airijos, kas turėtų būti sumokėta. Kaip aš jau sakiau, e, mokesnis rojus, e, mano manimu, yra tokia vieta, kur visi sumoka sąžiningą dalį. Labai svarbu būtų ne, etikečių nekabinti niekam. Uh, Jūs tikriausiai žinote, kad kolega Moskovičiai dabar dirba to klausimu, tai yra tikrai labai nuodugnus, visapusiškas procesas, kurio tikslas nustatyti, kas sudarė, kas prisijungė prie to pasaulinio mokesnio alijanso, kas ne man atrodo, labai svarbu yra išsiaiškinti visų pirma, kaip tai yra daroma, nes tas pasaulinis mokesčių alijansas, buvimas jo dalimi lemia galimybę e, naudotis e, tais pranašumais. Taigi, labai svarbu visų pirma galvoti apie e, valstybės pagalbos sprendimus ir žiūrėti, ar mokesčiais yra naudojamasi kaip priemonė įgyti pranašumą. Klausimas, ar Apple turėtų mokėti daugiau mokesčių kitose valstybėse narėse, iš esmės yra šalutinis klausimas. Jis išplaukia iš to, kad e, esmė yra tokia, kur tu moki mokesčius priklauso nuo tavo organizav, darbo organizavimo, organizacinių struktūrų ir valstybės. Įmonės e, turėtų būti apmokestinamos ten, kur jos gauna pelną. Tai komisija to siekia ir Pierre Moskovičiai darbo toks yra tikslas. Mes norėtume, kad tai būtų prieš kelis dešimtmečius e, Apple sudarė platinimo sutarimus ir mm, pelnas buvo fiksuojamas Airijai, Airijoje mm, dėl E, intelektinės nuosavybės e, viso fiksavimo, ką Apple International, e, kokią veiklą vykdė Europoje. Būtent buvo toks platinimo susitarimas. Taigi klausimas, ar tas susitarimas nulėmė tokią situaciją, kuomet dalis vertės buvo generuojama kažkuriuose kitose valstybės narėse. Ta įvertinti labai sunku. Mes neteigiame, ar, ar, ar, kad buvo kažkokių tai um, užslėptų valstybės pagalbos atveju, ar nebuvo. Uh, Tai yra tikrai labai neutrali, mūsų pozicija yra labai neutrali, mes tiesiog žiūrime, ar iš tikrųjų tas Apple mm, organizacinis pasirinkimas buvo tikrai platinimo susitarimas, ar tai buvo kažkokia kitokia veikla, kitokie tikslai, galvojant apie tai, kaip Apple teikia savo produktus um, vartotojams. Uh, Ir kuomet bus priimtas sprendimas, paviešintas jis, galbūt tai e, bus, bus įdomu ir mokesčių, inspekcijos mokesčių institucijoms, bet labai svarbu visų pirma pasakyti, kokia yra esmė. Man, aš atsiprašau, man atrodo, dar, dar kažkas ko jūs klausėte, galutinė dalis dar buvo jūsų klausimo, kurią galbūt praleidau. Aš dar norėjau pasiteirauti dėl um, Mm, tų valstybių narių, kurios teigia, kad e, jom priklauso dalis tų mokesčių, bet jos nesusirinko tų mokesčių, tai ką tada reikėtų daryti dėl tų valstybių narių? Na, čia mes nedalyvavome tose procesuose, mes nekvesionuojame tokių dalykų, kaip Apple organizuoja savo veiklą, mes nekvesionuojame eirijos mokesčių sistemos veiklos. Mums tai yra tik tai toks klausimas, ar mokesčiai buvo sumokėti Airijoje ar ne. Jei kitų valstybių narių um, mokesčių tarnybos peržiūrės Apple buhalteriją už ankstesnius laikotarpius, galbūt nustatys, kad Apple veikla tiek pasikeitė, kad uh, galbūt Apple turėjo mokėti mokesčius būtent toje valstybėje narėje. Bet tačiau aš manau, kad tai yra tos tų valstybių narių mokesčių inspekcijų darbas, jų reikalas, spręsti, ar tai reikia žiūrėti ar ne. Man atrodo, e, čia esmė mums tik tai yra tokia, ar um, tai, kaip Apple organizavo savo uh, darbą, ar pasikeitė to susitarimo esmė ar ne. Ačiū per Vanšperes. Ačiū komisarė, kiekvieną kartą, kai ateinate pas mus, man atrodo, visuomet sulaukite mūsų didžiulių sveikinimų dėl to, ką esate nuveikusi. Tikrai labai gerbėme jūsų darbą. Aš norėčiau e, porą klausimų aptarti. Visų pirma, tas klausimas dėl Londono akcijų biržos ir uh, Vokietijos akcijų biržos. Um, čia jūsų kompetencija buvo konkurencijos ryties ir aš norėjau paklausti, šiuo atveju, kaip į jūs buvo kreiptas, kiek jums reikėjo prisidėti prie to darbo, kaip kolegos mm, tos klausimus sprendė, ko iš jūsų tikėjosi, nes jūs pareiškėte, kad tikrai dirbsite šiais klausimais labai objektyviai. Uh, ne, nesižvelgdama į Brexit visus aspektus, tačiau turint omenyje visą ES situaciją, visą Brexit sukurtą dinamiką, vis tik tai sunku yra neatsižvelgti į tokį dalyką kaip Brexit. Taigi aš galvoju, ką kiti kolegos galvoja taip pat. Toliau galvojant apie 50 straipsnį, kaip, vi, kaip veiks vidaus rinka. Um, Junktinė karalystė vis dar turi prieigą prie bendros rinkos. Kaip čia taip yra? po to e, galvojant apie infrastruktūros rytį, mes statysime didžiausią greitkelį tarp Junktinės karalystės ir kitų ES valstybių narių ir bus tokia, sukurta įmonė, kuri gal 25 milijardus eurų bus verta biržoje. Tai čia ne vien tik tai konkurencijos klausimai, bet vienai iš konkurencijos požiūrė taško vertinant, taip pat turint omeny ir visus sisteminius poveikius, ECB, aišku, turėjo jums pateikti savo e, nuomonę, aišku, tai gerai, bet griežtai vertinant iš konkurencijos požiūrio taško, kiek yra taikomos e, konkurencijos taisyklės, nes uh, tas greitkelis, kuris bus tiesiamas, čia Londono labai didelis yra indėlis, Londone viskas bus uh, įkurta, tai kaip čia tai bus? Uh, visa tai bus lo, Londono kompetencija, ar čia nebus kokių problemų dėl konkurencijos. Na, aš nebekelsiu gal klausimų dėl McDonald's, nes gal bus jau kitam kartu gal palikime tą klausimą. Well, it was good that you didn't waste any talking time on that because that case is still under investigation. Na, tiesiog noriu pasakyti, kad e, apie tai nieko negaliu pasakyti, nes tas e, e, klausimas dar tyriamas tai galima nešvaistyti net laiko tam. Dabar tiesiog noriu pasakyti, kad um, komisijoje priimami sprendimai yra priimami kolegialiai. Yra tokiu principu mes dirbame, yra kolegialaus darbo principas, ar tai žodžiu, ar raštu. Uh, Dabar dėl Deutsche Börse ir e, London akcijų biržos, e, čia vėlgi mūsų prievalės yra tos pačios. Užtikrinti, kad po susijungimo vartotojai vis tiek turėtų galimybę naudotis konkurencijos teikiamais pranašumais, galvant apie kainas, inovacijas, teikiamų produktų kokybę ir taip toliau. Ši rinka, kaip ir daugelis kitų rinkų, pasižymi gana didelę koncentraciją um, ir vis tik tai tai nėra neįprasta, galvojant apie mūsų vertinimus, tai tiesiog reikia, ta, aš gal taip pristatau bendrais bruožais, kadangi aš negaliu leistis į detalės smulkiau, kaip jau sakiau. Tiesiog, kaip tokiais atvejais įprasta, e, reguliuojant instituciją, prižiūrinti instituciją turi atsižvelgti tam tikrus dalykus, tai yra finansinis stabilumas. Čia jau ne mūsų darbas, yra kitos institucijos, kurios turės atlikti savo darbą, lygiai grečiai greta mūsų. Nes kai eina kalba apie tokius klausimus, tai ne vien tik tai uh, susijungusio subjekto konkurencinė pusė, bet ir visas to subjekto poveikis bendrai sistemai turi būti įvertinamas sistemos stabilumui, tai e, reikia dėl tokių dalykų visų pirma išteiškinti ir sutarti, jeigu įmanoma. Junktinė karalystė, taip, yra sąjungos narė ir visos e, sąjungos taisyklės galioja. Uh, Tai toks yra išėties taškas, bet, nes aišku, kai tik tai mes pradėsime daryti kažkokias tai hipotezės, ar bus taip, ar bus kitaip kažkada, tai jau aišku, kad mes čia žengėme labai pavojingų kelių. Todėl e, mes turime tiesiog laikyti, kad tai tokie yra duoti dalykai ir turime dirbti tokiu pagrindu. Ne. Tai gal galite daryti prielaidą, gal galite sustabdyti visą tai atidėti, kol bus pasinaudota 50 straipsnių. Businesses... Tai reiškia, kad verslas tarsi turės viršenybę prieš politiką. A, ah, bet... Na, ne, nemanau. Uh, kokios taisyklės bebūtų taikomos po to, to, kokios taisyklės bus taikomos po to, kai bus pritaikytas 50 straipsnis Brexit procese, tai tos galios. Ir bet kokiu atveju, jeigu užsimi verslu, jeigu vykdai veiklą Europoje, tai turi laikytis Europos, taisyklių, Europos Sąjungos taisyklių. Nesvarbu, kaip organizuoji savo darbą, privalai tais, laikytis Europos Sąjungos taisyklių. Bertoliukė. Frau Kommissarin, guten Tag, ich werde Deutsch sprechen. Labą dieną, kalbėsiu vokiškai. Visų pirma, norėčiau pritarti kolegai Branui Heizui. Nemanau, kad komisija teršia airijos reputaciją tai yra tik, tiksliau airijos vyriausybės kaltė dėl mokestinių lengvatų. Komisija oficialioje nuomonėje pareiškė, kad tie, tie mokestiniai privalumai, lengvatos egzistuoja, selektyvūs privalumai egzistuoja. Bet įdomu, su kuo lyginote Apple, kokias įmonės, kokių kitų įmonė, įmonių situaciją lyginote ir pagal ką jūs įsiaiškinote, kad Apple tikrai buvo taikomos lengvatos, selektyvos lengvatos. Dar vienas klausimas. Ar jūs patikrinote, ar Apple konkurentės, konkurentai gavo taip pat e, tokias mokestinės lengvatas? Na ir trečias klausimas. Jūs kalbėjote apie mokesčių lygį, apie Apple procentus, bet ne apie mokestinę skolą. Ko, kiek procentų turi mokėti Apple konkurentai? Koks buvo procentinis mokestis? Na, iš tiesų situacija nėra tikrai tokia. Antraip, e, ji būtų labai sudėtinga. Antraip įmonės išauktų ir visai neturėtų konkurentų. Na, mes kalbame labiau apie selektyvumą. Tarkim, įmonė gamina tam, tikrą, tam tikrus produktus, konkuruoja dėl darbuotojų, kapitalų rinkoje ir kitokių dalykų. Uh, Na, o dėl mokesčių susitarimų, sprendimų, jie yra iš esmės pagal savo prigimtį pobūdį selektyvus, nes jie yra taikomi tik vienai konkrečiai įmoniai ir būtent taip atsiranda selektyvus pelnas. Mes analizavome tuos susitarimus patvirtinamuosius susitarimus. sprendimus. Ir nemažai sprendimuose dėl mokesčių, sprendimų dėl mokesčių atveju taip ir yra perkeliamos, perkeliama kainodara ir taip toliau. Paradoksalu yra tai, kad um, aš skatinau airijos konkurencingumą rodos daug labiau negu kitų šalių per pastarąsias dešimt savaičių. Na, o nepamirškime, kad e, įmonių verslo mokestis yra 12,5 procentai Airijoje. Airija tikrai gali jums e, pasiūlyti tikrai įsilavinusių, daug įgūdžių turinčių darbuotojų, prieiga į rinką ir taip toliau. Taigi, nereikėtų lyginti tik konkrečių įmonių, reikėtų analizuoti būtent kaip tie sprendimai dėl mokesčių vienos įmonės atvilgių e, yra orientuoti bendroje sistemoje. Bet aš norėjau pasakyti, kad mes analizavome airijos mokesčių sistemos, nei verslo organizavimo, nes tai yra jų reikalas. Mes tiesiog tyrėme tuos sprendimus dėl mokesčių, kurie yra pagal savo pobūdį selektyvus. Galėčiau dar 30 sekundžių panaudoti. Jūs negalite paminėti ne vienos įmonės, kurios konkuru, kuri konkuruoja su Apple. Taigi jūsų tas uh, jūs remitės idėją, kad kitos įmonės tiesiog negali pasinaudoti tomis lengvatomis. Taigi mes kalbame apie tam tikrus įtarimus, kad tam tikros mokestinės lengvatos atsiradė. Man rodos, kad tai yra ganėtinai drasus požiūris. Tai nėra drąsesnis požiūris negu mūsų teismo požiūris, nes teismas labai aiškiai pareiškė, kad rezultate, rezultatas turėtų būti atitikimas rinko taisyklėms. Taigi negali būti taikomas tam tikras išskirtinės elgesys vienai įmonė ir tos įmonės, ta įmonė netitiks rinkos reikalavimų. Jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Belgijos atvejį, Dėl pelno vis dėlto pamatysime, kad tarptautinės įmonės gavo tam tikrą pelną bet e, jo negavo kitos standartinės įmonės. Taigi mes kalbame apie selektyvų požiūrį ir teismas labai aiškiai pasakė, kad atitikimas rinkai, rinkos sąlygoms yra būtinas. Ir e, taip pat ir e BPO yra parengę, parengusi gairias dėl to, kaip reikėtų derinti kainas prie rinkos kainos ir nesnaudoti tik pervedimų kainomis. tikrai, kai yra pasinaudojama priemonėmis e, dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, gaunasi, kad galiausiai visai du kartus nėra apmokestinama. Ir dėl to gali būti paveiktos tam tikros įmonės. Na, dėkuoju dabar ponas Tremoso. Dėkuoju pirmininkė, e, gerbiama komisijos narė, sveika atvykusi ir aš džiaugiuosi dėl jūsų sprendimo dėl Apple. Jūs tikrai darote tai, ko iš jūsų tikėsi mūsų piliečiai dėl mokesčių. Dėl Apple. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija taip pat analizuoja ir Google dukterinės įmonės situaciją Niderlanduose. E, todėl, kad milijonai eurų ten yra perkeliami. Rodos Niderlanduose Google neturi darbuotojų, Aš norėčiau išsiaiškinti, ar jūs analizuojate ir šios įmonės situaciją Niderlanduose. Dar vienas klausimas mm, dėl antitrust atvejų. Buvo kalbama, kad jūsų tarnybos taip pat kreipia dėmesį ir šį klausimą dėl Google. Ar mes ar gausime rezultatų iki šių metų pabaigos? Dėl tų atin monopolinių taisyklių. Ir lakryčio pabaigoje bus šeši metai nuo tada, kai Europos komisija pradėjo bylą prieš Google dėl dominavimo pozicijos ir ES taisyklių nesilaikymo. Tokie būtų mano klausimai. Mes siekime skaidrumo Taigi buvo pradėtos e, tam tikros bylos. Jos dar nebaigtos analizuoti. Amazon ir McDonald's bei GDF Suez bylos. Nėra bylos dėl Google filialų kitose šalise. Aš norėčiau paskatinti Jūs ir tarybą pasiūlyti patvirtinti e, pasiūlymą dėl ataskaitų teikimo kiekvienai šaliai. Taip, įmonės galės e, paaiškinti, e, pateikti tam tikrus atsakymus. Ir tos, tame pasiūlyme mes nurodome, kad reikia nurodyti, kiek yra darbuotojų, kokia yra veikla, kiek mokesčių sumokama ir kokia yra apyvarta. Uh, kiekvienoje tokioje įmonėje. Jeigu mes e, ir tada galime analizuoti, kodėl būtent yra tam tikra apyvarta ir labai nedaug e, darbuotojų. Tokia priemonė būtų naudinga. Dėl Google palyginimo, pir, pirkinių palyginimo atveju. Mes sustiprinome savo pozicijas ir e, pateikėme dar vieną deklaraciją dėl prieštaravimo. Antimonopolinių klausimų analizavimas užtruko ilgai, atsiprašau dėl to, bet jis stiprėja, pozicija stiprėja ir Mes remiamės būtent savo procedūromis, būtent tam, kad būtų laikomas e, teisės valstybės principų, teisės viršenybės principų. Mes šiuo metu laukiame rezultatų dėl papildomo, papildomos deklaracijos e, dėl e, prieštaravimų, dėl prieštaravimo pareiškimo. Dar norėčiau pasakyti, kad e, suprantu jūsų argumentus, bet mūsų piliečiai, mūsų marus ir vidutinės įmonės mato, kad mažėja darbo vietų Europoje. Ir jeigu tos priemonės, antimonopolinis priemonės nėra veiksmingos, daromas spaudimas politikos sprendimų priemėjams, politikams, mažos ir vidutinės įmonės ir piliečiai sako, kad yra per daug reglamentuojama. Taigi, galbūt užtruks savaitę, mėnesius, ar semestrą, ar du semestrus, e, iki, iki tada, kai met gausime informacijos. Suprant, aš pritariu Jums. Tikrai žmonės nori teisingumo, siekia teisingumo. Nori, kad situacija gerėtų ir įmonės tikrai gali nukentėti. Tai pasakytina ir apie Europos, ir apie JAV įmonės priklausomai nuo to, kas pateikė ieškinį. Uh, Negaliu nustatyti konkrečių laiko terminų, vardinti, nes tai priklauso nuo prieštaravimo pareiškimo ir mūsų procedūros e, taikymo. Bet apskritai mes visada bandome optimaliai panaudoti, gerinti mūsų procedūras. Uh, tam, kad būtų surenkama informacija, tam, kad būtų prieiga prie tos informacijos, kad būtų galima lengvai prie jos prieiti, nes kartais užtrunka tokia analizė, todėl kad įmonė, kuri yra apkaltinama neteisingų elgesių, nepateikia informacijos laiku ir sunku gauti tą informaciją. Taigi mes kas savaitę bandome gerinti, paprastinti mūsų procedūras tam, kad jos būtų kuo paprastesnės bet visada turime laikytis teisės viršenybės principų. Ir turime suteikti įmonėms teisę gintis, tai pasakytina ir apie didelės įmonės. You, Mr. Flanagan. Uh, thank you, Chairman. Thanks for the opportunity. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti pirmiausia. Norėčiau pasveikinti komisijos uh, narę. Uh, su tuo, kad e, ji prisėmė na, didžiulės e, galės, jeigu tai būtų lengva, daug kas būtų prieš ją tai padaręs. E, pirmiausia, štai ko norėčiau paklausyti, verslui labai svarbus yra aiškumas. Ir grįžus namo, man tai nuolat skamba ausise, tiesą sakant, per daug tai svarbu ir turbūt nereikia to nesakyti. Tačiau, kad Airijoje būtų tas aiškumas, ar galėtumėt pat, patvirtinti, kad komisija negrasina mūsų mokesčių tarifui 12? 12,5 procento. Aš nemanau, kad taip yra, nors daug kas tai, tai, kad, tai, kad da, tai daro. E, ir iš tiesų aš manyčiau, kad dabar metas yra, kad kažkas tai užduotų tą klausimą jums viešai, galbūt galėtume taip pat ir net, tai grėsmė ar ne. Aišku, yra piknaudžiavimo galimybių sričių mano e, srityje, žiūrėjau, vienamasis e, dešimtas skyrius. E, ar jūs gilinatės, ar ketinate tai tirti? Nes vienas žymus ekonomistas sakė, kad tai mūsų šaliai gali kainuoti 20 milijardų eurų be konkurencijos problemų. Ir uh, Aišku, yra kas kritikavo jūsų sprendimą dėl, e, dėl Apple, aš žinau, aš žinau, kodėl taip yra, daug kas turbūt gali, gali svėti. Ir e, viskas aišku, prieš ką jūs pakėlėte ranką. Na, aišku, jūsų e, viršininkas, ponas Junkeris, kurį Na, panas Animacija ir aš tarsi pavadinau tai kaip krikštatėvių viso šito reikalo, kaip būtų galima tai laimėti, ar jūs remia panas Junkeris, norėčiau pagirti jūs už puikų darbą, aš esu skeptikas, bet iš tiesų reikėjo, kad jūs ateitumėt ir pasakytumėt, kad mes netaip skadarome, mes turime būti drąsus kaip šalis, mes galime priimti teisingus sprendimus, o ne sprendimus pagristus gapšumuoti. Ačiū Jums už tai tai, kas darote. Much, uh, you, you Ačiū. Na, uh, iš tiesų, uh, patikėkite uh, man, manim. Uh, iš tiesų, pirmininkas remia, pažvelkite į jo metinę pranešimą dėl uh, sąjungos padėties, pažvelkite jo kalbą. Tai yra. Uh, svarbi mūsų darbo dalis, turime dirbti tą darbą, nes e, iš tiesų e, pasinaudojant mokesčių sistema negalima e, kurti selektyvaus pranašumo, selektyvių privilegijų per valstybės pagalbą. Dėl dešimto skyriaus, kurį minėjote, nesu išsamei susipažinusi, oficialaus tyrimo nėra pradėta. Dėl to, ką jūs pirmiausia paklausėte, norėčiau akcentuoti ne 12,5 procento pelno mokestis Airijoje, tai nėra tai, ką kvestionuoja komisija, priešingai mes visi prisiekėme saugoti sutartį, o sutartį yra rašyta, kad kiekviena valstybė narė pati gali nustatyti uh, E, savo mokesčių e, tarifus, apmokestinimo lygį, mes privalome tai ginti, mes visi e, tai, tai, tai suvokiame. Tai yra konkuravimas mokesčiais oficialiai, tačiau mes turime užtikrinti, kad neoficialiai nebūtų naudojamasi mokestinė sistema suteikti valstybės pagalbai. Tie du dalykai negali e, kartu egzistuoti. Ir iš tiesų, jeigu norime, kad kažkas tai pasikeistų, tai, e, e, tai mes su taryba turime veikti iš vien. Ir iš tiesų vertinu tai, kad taryba priemė sprendimus, kurie buvo įkvėpti Europos parlamento patvirtinti teisės aktus, kurie neleistų iš tiesų uh,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 apmokestinimo, kad iš tiesų būtų galima keistis informaciją mokesčių administratoriam, kad galėtumėm tinkai dirbti. Ir iš tiesų, jeigu bus ataskaitos pagal atskiras valstybės, tai iš tiesų mes žinot, žinotume, kaip apmokestinamos įmonės yra, ne tik tai pagal pirmą ir antrą skyrių, bet iš tiesų žinotumėm nuo, nuo pat vadinamojo pirmo skyriaus antro iki pačios pabaigos, tai siekiant užtikrinti, kad, kad teisingai būtų įmonės apmokestinamas. Marko Reimund. Danke. Uh, Frau Kommissarin. Uh. Ačiū. Gerbiama komisijos narė, na, turbūt uh, jums gan nuobodu turbūt e, pas mus atėjus nuolat e, girdėti pagiras, o e, ne kritikas, bet negaliu jūsų kritikuoti, galiu tik tai prisijungti prie kitų, kur jūs e, e, gyrė už jūsų kovą, teisingus sprendimus ir iš tiesų tai leidžia mums diskutuoti dėl, dėl svarbiausio dalyko. Įdomu būtų sužinoti, kaip a, a, dirbate kartu su kitais komisijos padaliniais, pavyzdžiui, kalbant apie skaitminę darbo atvarkę, kalbant apie tai, ką daro komisijos narys Atingeris, konkurencijos rytyje jūs užsimate e, e, Google, Apple e, klausimų, o kitose sritise komisija imasi priemonių dėl žiniasklaidos ir telekomunikacijų bendrovių. Nes ir ten yra galimos monopolijos. Uh, Tad norėčiau sužinoti, kaip vyksta jūsų tarpusavio diskusijos ir ar iš anksto jūs aptarė tai, kas leidžiama, kas ne ir kas jūsų supratimo vyks per atimiausius tris metus. Ateinantį birželį turėsime naujus tarptinklinio ryšio reglamentus, telekomunikacijų įmonės turės vadovautis to, bet ar neatsiras galimybių piknaudžiauti rinką, ar turėtumėt, turėtumėt minčių dėl to ir iš tiesų kaip atrodys ties. Kaip atrodys tie teisės aktai ir kokios dabar vyksta diskusijos dėl to komisijoje? Ne, nevyksta. Ir uh, Iš tiesų, e, tais klausimais užsiema labai daug žmonių, tai yra sunkus darbas, reikia daug žinių, reikia gilios analizės ir reikia nuolat dirbti su, e, su tais atvejais, kad būtų išsiaiškinta, koks tikrasis vaizdas yra. Ir kartais galbūt e, piliečiai ne, nepastebi, kad mūsų darbuotojai yra labai kvalifikuoti ir jie daro viską, kad geriausiai būtų tarnauti ES piliečiams. Ir iš tiesų e, malonu girdėti jūsų malonus žodžius e, ir aš perduosiu jiems tai, nes labai svarbu jiems žinoti, kad jų darbas vertinamas. Mes e, dirbame su kitais komisijos padaliniais dviem požiūriais. Aš dirbu tose e, darbo grupėse, kuriuose e, prasminga tai daryti, nesvarbu, ar tai būtų ekonomikos aukimas, investicijos, e, skaitmeninė viena bendra rinka, sąjunga ir, tai, ir taip toliau. Ir tai uh, leidžia uh, susidaryti vaizdą apie tai, kaip veikia rinkos, kai, kai konkrečiai užsiemė atskirais atvejais, kaip, pavyzdžiui, tai įmonių susijungimą ir panašiai, nes tada įsivaizduoju, kas vyksta vietoje. Ir aš um, Manau, kad tai yra naudinga, naudingos įžvalgos ir, ir mano kolegoms. Aišku, mes e, galime vykdyti e, ir, ir tyrimus, bet kolegos gali gauti įžvalgų kitais būdais, nes, e, pavyzdžiui, sektoriniai ty, tyrimai, tokie kaip elektroninės priekybos, aišku, tai prisideda prie skaitminės bendros rinkos, nes taip gauname naujas žinias apie tai, kaip iš tiesų veikia šitos rinkos. Tačiau, žinoma, man labai svarbu būti, e, e, būti griežtai užsiemant konkrečiais atvejais, nes e, iš tiesų negalima atitolti nuo konkretaus darbo su bylom, perinant prie bendresnių dalykų. Kartu, aš manau, labai naudinga yra tai, kad mes galime susirpti kaip įmanoma daugiau, daugiau žinių į save. Uh, prieš teikiant oficialius pasiūlymus. Ir manyčiau, kad konkurencija ir reglamentavimas turi eiti ranką į ranką, nes kas yra svarbiausia, kalbant apie ES tas rinką, kad tai yra de demokratiškai valdoma rinkos ekonomika. Ir aišku, dirbu darbo grupėse, kur nuolat sakau, kad reglamentavimas sudary, turi sudaryti sąlygas konkuravimui, ne, ne, ne, neapsiribojant vien tik tai kažkokiam tai įmonėm, stambiam ar smulkiau. Ir iš tiesų reglamentavimo pagalba galima atverti rinką, be reglamentavimo galėtų būti monopolijos arba labai nedaug žaidėjų, labai nedaug įmonių toje. A, konkrečioje rinkoje dėl naujo tarptiklinio ryšio reglamento. Ne, nežinau, koks neigiamas galėtų būti to reglamento poveikis, kalbant apie piknaudžiavimą rinką, bet žinoma, pasigilinsiu tai. Marko Valė. Kijo. Dėkoju pirmininkai, aš taip pat norėčiau pagirti komisijos narę, pritarti kolegoms. Nors ir suprantu, kad tema yra sudėtinga ir valstybės pagalbos E, tema tikrai nėra pati teisingiausia, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie tą įmonių baudimą. E, jeigu pačios valstybės kaltos dėl tų mokesčių vengimų, taigi labai sunku išaiškinti, išaiškinti piliečiams, kaip užtikrinamas tai teisingumas, bet tikrai matome, kad buvo žengtas žingsnis tinkama linkme. Aš turėčiau vis dėlto kitokį klausimą dėl bankų. Kaip žinote, prieš trejus metus Europos komisija 2013 metais e, iškėlė bylą dėl antimonopolinio Euribor elgimosi, elgesio ir bankai buvo nubausti e, milijardo 700, bauda milijardo 700 milijonų e, dydžio bauda. Buvo daug kartų kreiptasi į Komisija ir piliečiai norėjo žinoti, ar jie tikrai buvo. E, ar su jais taip pat, jų atvilgių taip pat buvo sukčiaujama iš bankų pusės. Komisija vis dėlto paaiškino, atsakė, kad negali to teismo sprendimo paviešinti, todėl kad gali būti pakengta bankų komerciniams interesams. Mano manimu, viešasis interesas yra svarbesnis, yra viršesnis Taigi nesuprantu, kodėl, kokiu tuo interesiniu, tu, mm, komerciniu interesu jūs remiatės, kokį, tą, kokį interesą saugote, kuris iš tų interesų yra tikrai svarbesnis už viešąjį interesą. Aš susipažinau su parlamento dokumentais, piliečiai per asociacijas ir taip toliau kreipiasi dėl šių klausimų ir nesuprantu, kodėl bankų interesai yra viršesni už piliečių interesus, kodėl komisija dėlse ir neskelbia to sprendimo, nes e, tos, tie bankai buvo jau nubausti. Galbūt galėtumėte atsakyti į tokį klausimą. Dėkuoju. Well, this is, of course, a very important issue. Uh... Tai labai svarbus klausimas, nes dalykas. Uh kokiu veiksmu gali imtis komisija kartelio atvejais, ar kuomet yra piknožiavimo dominuojančia padėtimi, e, kuomet e, galima skirti baudą, pavyzdžiui, bankų iš atveju. E, kitas dalykas, tai dėl vartotojų, kurie jaučia, kad yra jiems padaryta žala ir gali reikalauti, kad ta žala būtų atlyginta. Ir būtent, kaip jūs ir sakote, teisingai, komisijos sprendimas yra iš dalies padėti mūsų žmonėms kreiptis būtent to žalos atlyginimo. Kai buvo primtas sprendimas. Primant sprendimą mes paprastai um, ilgai svarstome, žiūrime, vertiname pirmin atgal, kad būtų tikrai esminis suprantamas uh, sprendimas priimtas, kad žmonės uh, suprastų. Um, kad būtų pateikta esminė informacija jiems. Manau, pagrindinė priežastis, Mm, šiuo atveju sutarėme su kai kuriais bankais, bet ne su kitais ir, ir dalis tos bylos dar tęsiasi. Aš mm, mielai panalizuočiau kartu su jumis mm, tą klausimą detaliau, galbūt tikslesnį informaciją pateikčiau. Galiu pasakyti, su kai kuriomis šalimis jau susitarėme, su kai kuriomis ne. Ir ta byla toms šalims dar tęsiasi. Aišku, kad E, ta dalis informacijos negali būti kol kas e, viešai paskelbta, bet jeigu norėtumėt platesnių detalių, tai mielai su jumis tiesiogiai panalizuotumėm toliau. Danu. MF, animatė, nėra ar ne, tai Danuta Hubner. Ačiū komisija. Du tarpusavėjai susiję klausimai. Mm, maždaug prieš savaitę Audito rūmai paskelbė gana liūdną ataskaitą, kur yra pakankamai daug klaidų nurodyta valstybės pagalbos rytyje, ypač dėl projektų, kurie patenka į sanglaudos politikos rytį, kurias finansavo ES biudžeto pinigai. Ir faktiškai matome, kad valstybių narių supratimas, kiek reikia laikytis valstybės pagalbos taisyklių, yra pakankamai menkas, menkai išmanomas tos taisyklės. Taigi, galvojant apie ES įstatymų laikymasi, tai mm, tas laikymosi lygis e, smunka valstybės analėse. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūsų manimų reikėtų kažką padaryti tiesiog, kad e, valstybės narės būtų geriau informuotos apie, tai, apie tas taisyklės ir, ir labiau jų laikytųsi, nes na, yra, mes priimam taisyklės, bet norėtumėm ir rezultatų, kad būtų jos įgyvendinamos. Mm, Taksėm komitete mes kreipėmės į komisiją ir paprašėme uh, pateikti gairias, parengti tam tikras gairias dėl um, apmokesnimo ir valstybės pagalbos. Ir birželį mm, su generalinis direktoratas um, pateikė dokumentą dėl um, mokesnių nutarčių. Um, tai aš norėčiau paklausti, ar turėtume dar kokių pamastymų dar toliau dėl tų gairių, ką, ką būtų galima dar padaryti. Tiesiog, kad valstybės narės geriau laikytųsi vals, sutarties nuostatų valstybės pagalbos rytyje. Labai ačiū šį klausimą. Man atrodo, tikrai tai yra labai svarbus mūsų darbo matmuo. Um, kuo daugiau valstybės narės žinos, kuo, um, tuo geriau išmanys tą sritį, kompetentingiau taikys tas taisyklės ir tikrai geriau viskas vyks toje srityje, mažiau reikės pilų, bus geriau panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Tai aš visuomet sakau, tiesiog tokiais atvejais paskambinkit mums, jeigu yra kažkokių tai abejonių, tiesiog paskambinkit mums geriau anksčiau tai padaryti, nei vėliau, kuomet jau kažkas yra paskelbta, nes tuomet, na, nemalonu, kai reikia pasakyti, tai mes darysime tą ar tą, bet, oi, palaukite, bet o kaip su valstybės pagalba. Taigi, aš manau, kad geriau užbėgti už akių tokiems nemaloniems atvejams ir visiems sakau, paskambinkit mums, mes visuomet galim pateikti gairių, bet jeigu jums kyla kokiu abejonių, tai tikrai tiesiog skam, paskambinkite mums. Bet to noriu pasakyti, kad mes rengiame mokymus suinteresuotoms valstybėms narėms dėl dėl valstybės pagalbos taip pat, kad būtų aišku, koks turėtų būti tinkamas metodikos taikymas, kokios žinios, kokia kompetencija turėtų būti valstybės narėse. Kaip aš jau pradžioje sakiau, vis daugiau sprendimų priima valstybės narės, todėl yra labai svarbu, kad, kaip jūs ir sakėte, jos turėtų pakankamai ir žinių, ir um, gebėjimų tinkamai taikyti tas taisyklės. Kuomet rengėme gairias, dažnai pasitelkėme didelį skaičių įvairių atvejų ir galvojant, pavyzdžiui, apie mokestinės priemonės, kol kas dar būtų pernelyg anksti renkti realias gairias. Tiesiog mes pateikėme tam tikras orientacijas teisinės nuorodas, ką reikėtų daryti e, konkretesniais atvejais. Mes galvojame kol kas dar tokių bendro pobūdžio gairių rengimas būtų per nelik ankstyvas, laik, e, dar, dar per anksti tai daryti būtų. Manau, kad reikėtų dar padirbėti šios ir tie, kad e, paskui, kai jau rengsime tas gairias, jos būtų geresnės. Aišku, tikslas yra toks, kad mokesčiais nebūtų naudojamasi kaip priemonė gauti mm, neteisėtą pelną, neteisėtai sutaupyti. Taigi mes norėtumėm gairias parengti tokias, kurios leistų spręsti, ką reikėtų ateityje keisti. Tai, bet tiesiog mes tengiamės. Uh, taip atvirai žvelgti tos lausimus, jeigu kažką reikia keisti valstybės narėse, mes uh, norime padėti, bet aišku, jeigu valstybė pavyzdžiui, valstybė narėje tarp vyriausybės ir rinkėjų turi būti glaudus ryšys ir jis turėtų padėti spręsti, kaip mokesčius reikėtų formuoti visą mokestinę sistemą, aišku, jeigu tai neturi įtakos vidaus rinkai ir panašiems dalykams. Dėkoju. Aš turiu vieną klausimą apie kompeticiją, apie konkurencingumą. Rengiu ataskaitą šią temą. Aiškinamame memorandume yra rašoma apie pakš, apie atominės energetikos, atominę elektrinę. Man rodas, kad komisija jau sprendė šį klausimą ir daugeliu atveju apie tai kalbėjo. Ir norėčiau, kad pateiktumėte naujausią informaciją, ar situacija nepakito, kokia galėtų būti šio projekto ateitis. Kiek tai liečia konkurencingumą. Na ir dar vienas klausimas yra štai koks. Aš e, žaidimų arba azartinių lošimų srities fanas nesu. Bet susipažinęs su Europos situacija, norėčiau užduoti klausimą, ar tikrai, man kila abejonė, ar, abejonės, ar tikrai Komisija reguliuoja šią sritį, planuoja reguliuoti šią sritį. Ši pramonės sritis, šis sektorius yra nacionalizuotas ir tikros konkurencijos Europoje nevyksta. Taigi tokie būtų klausimai. Dėkuoju. Na, žinote, mes e, daug dėmesio skirima brandolinė energetika pastaruoju metu. Kai kurios valstybės atsisako šio kūro, kitos kaip tik plėtoja brandolinę energetiką. Šie sprendimai remiasi Euratomo sutartimi, pagal kurią valstybės narės gali laisvai pasirinkti priimti sprendimus dėl energijos, dėl energetikos ir, jeigu nori, gali skatinti brandolinę energetiką. Na ir klausimas yra, Mm, dėl valstybės pagalbos. Jeigu jie yra teikiama, tuomet turi būti įsipareigojama leisti ir kitiems subjektams dalyvauti rinkoje. Dėl pakšo, Vengrijos pakšo branduolinės projekto, na mes šį klausimą analizuojame, bet jis turi būti susijęs ir su kitais branduoliniais projektais. Dėl azartinių lošimų Neturiu, negaliu Jums atsakyti, nes kol kas e, nežinau, koks tas atsakymas turėtų būti, ko gero. E, reikėtų atsižvelgti į rinkos taisyklės. Nebūtinai tai priklauso nuo konkurencijos e, taisyklių. Na ir situacija priklauso ir nuo rinkos atvirumo naujiems dalyviams. Uh, Pasidomėsiu šio klausimu, pabendrausiu su kolegomis, e, kurie rūpinasi bendrąją rinką. Ir e, pasidomėsiu naujausią informaciją. Aš manau, kad tokios informacijos turėtų būti, atsiprašau, bet šiuo metu kol kas aš su ja nesu susipažinusi. Taip pat norėjau pasakyti, kad e, man Buvo malonu susipažinti su jūsų rengiamu dokumentu. Mielai susipažinsiu, susipažinsiu ir su jo galutinė versija, nes jis tikrai prisideda, prisidės prie mūsų darbo. Dėkoju. Andrijas Švab. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Turiu tris klausimus. Visų pirma, norėčiau paklausyti dėl valstybės pagalbos. Ji daro poveikį mokesčių teisės aktams ir pokyčių buvo pastaruoju metu. Kai kuriuose valstybėse narise yra taikomos lengvatos, yra tam tikrų spragų, kuriamis gali pasinaudoti tam tikros agentūros, kurios skatina turizmą. E, jos yra remiamos valstybių, vyriausybių. Valstybės bando finansuoti tas organizacijas, steigti jas. Aš nežinau, ar jūs apie tai esate informuota, ar jūs manote, kad tokios lengvatos yra teisėtos? Nes vis dėlto mes galime kalbėti apie teisinio tikrumo trūkumus šių organizacijų, turistinių organizacijų atveju. Antras klausimas. Aš esu pranešėjęs konkurencijos metinės ataskaitos tema. Ir džiaugiuosi dėl bendrosios skaitmeninės rinkos pažangos, aš džiaugiuosi dėl jūsų atsakymo šią temą mano kolegai. Džiaugiuosi, kad jūs pasirengėte e, tam tikrą požiūrį, stiprų požiūrį ir mes lauksime jūsų sprendimų šioje srityje. Bet vis dėlto Europos konkurencijos mm, institucijos e, nepatenkina lūkesčių, piliečių lūkesčių, kai kalbame apie jų bendradarbiavimą. Galbūt Europos konkurencingumo tinklo atstovai taip pat galėtų apsilankyti mūsų posėdžiuose ir pasisakyti. Taip pat e, norėčiau paklausti dėl 114 straipsnio. E, svarbu, kad parlamentas taip pat e, turėtų svarbu vaidmenį šios rytie. Na ir dėl kartelinių susitarimų direktyvos. Aš taip pat dalyvavau šio klausimo sprendime. Uh, ir stebėjau dokumento įgyvendinimą valstybėse narise. Vis dėlto devynios valstybės e, pateik, tik, tik devynios valstybės pateikė prie pasiūlymus dėl teisės aktų šioje srityje, nacionalinius pasiūlymus ir kitos to dar nepadarė. Ką Jūs manote apie tai? Dėl Jūsų pirmojo klausimo, dėl e, agentūrų, turistinių turizmo skatinimo agentūrų. Na, ko gero, mes susidurime su paradoksalia situacija. Viena vertus, reikėtų nepaveikti bendrosios rinkos prekybos, kita vertus, turizmas e, pritraukia asmenis iš kitų valstybių, taigi priekybai įtaka yra. E, Mes neskiriame konkretaus dėmesio šiam, šiam klausimui, bet kiek aš žinau, taip pat nebuvo ir skundų. Jeigu kokiu nors abejonių yra ir kiltų kokie, kokie nors konkretus klausimai, e, mes juos atsakytume. Dėl Europos konkurencingumo tinklo. Turėtume atsižvelgti į du svarbius dalykus. Visų pirma, jau kuris laikas yra dedamas, dedamos pastangos bendradarbiauti su šiuo komitetu, kad nacionalinės konkurencingumo institucijos turėtų tinkamas priemonės. Mes analizuojame ir praeitie situaciją, įgyvetinant konkurencingumo taisyklės tos institucijos turi galėti priimti sprendimus ir turi turėti rinkti informaciją. Mes dar nebaigėme e, vertinti poveikio, bet tikiuosi, kad e, su parlamentu ir toliau bendradarbiausime šioje srityje kaip įstatymų leidimo institucija. Dėl konkurencingumo tinklo norėčiau pasakyti, kad jis nėra formalus. Jis e, buvo įkurtas prieš dešimt metų ir vis stiprėjo. Ir e, vienas iš teigiamų dalykų yra tai, kad e, tame tinkle asmenys susitinka, bendrauja, keičiasi informacija svarbiais klausimais ir ne tik kalba apie komisijos darbą. Kai kurios konkurencingumo institucijos imasi tam tikrų naujų iniciatyvų, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje Vokietijos institucija stengiasi analizuoti tam, tikrą neaiš, tam tikrų neaiškių klausimų sritį asmenų, asmens duomenų apsaugą ir Facebook elgesį su vartotojais. Na, šis klausimas bus aktualus, įdomus visiems. Nežinau, Ar tikrai šis tinklas galėtų dalyvauti taip pat ir jūsų komiteto posėdėje, bet e, galėtume tai padaryti ir neformaliai? Bet ko gero reikėtų palaukti poveikio vertinimo, tuomet turėsime konkretų dokumentą ir galėsime suorganizuoti galbūt klausimą šią temą tam, kad išsiaiškintume, ar tikrai mes galime tam tinklui padėti ir galime padėti nacionalinių institucijų ir komisijos bendradarbiavimą. Dėkuoju, Hubaje. Dėkuoju, pirmininkė, laba diena, komisijos nariai. Visų pirma, norėčiau pasteirauti dėl Caterpillar fiskalinės mokestinės situacijos. Kaip žinote, Caterpillar nusprendė uždaryti savo Belgijos filialą ir daugiau negu 6 tūkstančiai darbo vietų buvo buvo panaikintos. Taigi situacija tikrai sudėtinga, bet tai yra taip pat ir skandalinga, nes e, tiesiog buvo siekima daugiau dividendų dėl pelno e, didinimo. Spauda jau per LuxLeaks informavo, kad Caterpillar e, Luxemburgė buvo taikomos įvairios lengvatos. Ir e, gruodžio mėnesį bus uždaryta ta įmonė. Caterpillar ėmėsi tam tikrų priemonių, kad išvengtų mokesčių Belgijoje, nes perkelė būsinę į Šveicariją. Ar komisija analizuos šios įmonės situaciją, nes iš tikrųjų reikėtų mokėti mokesčius ten, kur yra vykdoma veikla. Antras klausimas yra dėl Monsanto ir Bayer susijungimo. Mes žinome prieš kelias dienas, kad Vokietijos įmonė uh, įsigijo Monsanto. Ir dabar yra bijomasi dėl darbo vietų. Na ir mes bijome, kad Monsanto ar Bayer įmonės produktai atsiras mūsų lėkštėse. Ir ko gero reikėtų vengti tokių, leisti tokiems susijungimams Dabar pelnas bus 23 milijardai eurų ir norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie tokį įmonės įsigijimą. Na ir dėl Apple, dėl 13 milijardų eurų. Mes žinome, kad Airija e, ne vienintelė šalis, taip pat ir Microsoft, EDF ir mano šalyje taip pat 35 įmonės turi gražinti 7 šimtus milijardų eurų. Ir e, galbūt reikėtų pakeisti būtent e, požiūrį metodą, kurį taikome toms skoloms išieškoti iš tarptautinių įmonių. Ir norėčiau paklausti, ar jau ja, išieškoti tie pinigai, kalbant apie kitas bylas, ankstesnės negu kad Apple. Uh, we have no formal case with uh, Caterpillar. Dėl Caterpillar nėra pradėtas oficialus tyrimas ir turbūt uh, nebūtų teisinga pradėti tokio tyrimo, nes uh, uh, viešos diskusijos dėl to, žinote, kad yra darbo grupė, kuri tai nagrinėja, bet jeigu iš tiesų būtų tyrimas ar byla, tai iš tiesų tai būtų visiškai atskiras dalykas, tai nebūtų susijęs su sprendimais dar ką tepelė ar kurie prieimėmi dabar. Dėl Monsanto Bayer susijungimo dar tai tik pati pradžia tai yra, turbūt žinote, kad buvo kitų susijungimų susijusios rytėse, kaip pavyzdžiui Sanženta, Dao Dupont. Ir čia kalba eina apie panašias rinkas ir visa tai vyksta šiais metais, kitais metais vyks maždaug mm, toks laikotarpis yra, bet kas mums svarbiausia yra tai, kas vyksta po susijungimo. Uh, būti tokia situacija, kad klientai galėtų pasinaudoti to, kad būtų prieinamos kainos, inovacijos. Ir e, man svarbu yra susidaryti nuomonę remiantis informaciją, nes mes visuomet e, e, gilinamės į tai, kaip rinka veiktų, jeigu tas susijungimas įvyktų. Ir aišku, na, ta rinka labai svarbi, tai susiję su ūkininkais, jie yra pagrindinė mūsų maisto grandinės e, dalis. Ir e, čia kalba eina apie tai, kas yra šitų e, verslų klientai, todėl mums tas atvejs labai svarbus yra ir svarbu, kad viskas teisingai būtų padaryta, tačiau kažką, kažką konkretaus labai pasakyti apie rezultatą dar yra per anksti. Dėl neigiamo sprendimo apskundimo, kai tai daro vals šalis, e, kai sprendimas priimamas dėl e, valstybės pagalbos, aišku, e, tai yra sprendžiama e, teisme ir galų galę mes apie tai žinome ir aš iš tiesų daug apie tai e, mašiau, nes, na, tarkim, jeigu šalis sutikė kažkokią tokią doną, gali ir atsimti atgal, nes e, aš klausiausi labai atidžiai pasiūlymų išsakytų ir šiame komitete nuo pat tada, kai pradėjome šitą darbą ir tokia. Uh, E, mintis e, dėl valstybės pagalbos susigražinimo nu, iš tiesų yra sena, dešimtmečių senumo. Ir e, visuomet tai yra taip pat, kai Tarkim, aš užaugau Danijoje, tai yra tokia vakarietiška kultūra, kai dirbama pagal, pagal taisyklės ir iš tiesų blogiausia yra, kai dovana atsimamama yra, tai iš tiesų yra net neįsivaizduojama, nes būtų sugriautos visos socialinės taisyklės ir tokia yra valstybės pagalbos logiką, nes iš tiesų reikia gyventi su tokiu nepatogumu, jeigu kažką kažkam suteikia, atsimti. Ir aišku, e, mes turime dirbti labai daug, labai koncentruotai, kad iš tiesų turime pasiekti, kad mokesčiai nebūtų naudojami kaip priemonė teikti valstybei pagalbai, nes tai uh, panaikina vienodas sąlygas verslų, tai neteisinga kai kurių vers, verslų atžvilgių. Ir tarkim, Jeigu tam tikros įmonės e, turi e, susitarimus su vyriausybėm ar e, jų atžvilgių yra priimti kažkokie tai mokestiniai sprendimai, tai iš tiesų yra neteisinga kitų verslų atžvilgių, nes tie verslai konkuruoja dėl, dėl, dėl klientų, dėl kapitalo ir taip toliau. Ir iš tiesų susigražimas neteisėtos valstybės pagalbos mokesčių srityje turėtų būti iš, absoliuti išimtis, galvojant apie valstybės pagalbos bylas ateityje ir labai svarbu, kad čia mes kartu dirbtumėm. E, komisijos e, primamas sprendimas e, yra, yra toks, nesustoti dėl, dėl apskundimo, kaip, pavyzdžiui, Starbucks atveju, tais atvejais iš tiesų ieškojimas visada, gražinimas visuomet į, į, įvyksta, lėšos patenka į uždarytas e, sąskaitas ir, ir, ir, kit, ir, ir kitais atvejais taip yra. Taip pat pradėjome dirbti su dent tuo pačiu klausimu, nes iš tiesų apskundimas ne. ne pakeičia e, to poveikio sprendimo, kurį priemė e, komisija, nes siekiame ištaisyti tą iškreipimą, kurį lėmė valstybės pagalba. Dabar spontaniški pasisakymai. Kol ko žodžio paprašė vienintelis narys, panas Iranopolis. Prašom. Ačiū. Pirmiausia, dėl daugelio kolegų minėto klausimo. Dėl baudos Apple bendroviai Na, turbūt akivaizdu, jeigu JAV skiria uh, baudą Deutsche, Deutsche Bank, e, tai bus kažkokie tai atgaliniai veiksmai, kurie tai kompensuos, niekas nieko nemokės. Ir uh, kai verslas bankrutuoja, tai konkurentas patenka į palankesnį palankesnės sąlygas, kalbant apie valstybės pagalbą. Ir aš čia turiu galvoje sprendimą uh, pareikalauti iš Graikijos atsijimti valstybės e, pagalbą suteikta vienai stambiausių nikelio bendrovių e, Europoje. Ir tai yra labai stambi bendrovė Graikijoje. Kas atsitiks, kad jie užsidarys ir tai bus naudinga jų konkurentams užsienyje. Aš noriu jūsų paklausti, ar tai teisinga? Uh, sakėte, kad mokesčių negalima naudoti taip, kad tai būtų naudinga bendrojas. Nes e, iš tiesų Graikijoje e, vyksta mokesčio armagedonas e, nukreiptas prieš piliečius. Kartu Graikijos vyriausybė paleidžia stambės įmonės visiškai ne, nenubustas, jūs vadinate tai skatinimu. Uh, Graikijoje pradėjome pardavinėti namus tų žmonių, kurie ne, nesusimoka na, ir negražina būsto paskalų ir atsitiks taip, kad tos paskolos bus parduotos turto įmonėms už 20 procentų jų realios kainos, o, o tie žmonės, kurie skolingi ir toliau bus skolingi visą sumą. Ir iš tiesų spaudžiama mažinti atlyginimus, ar tai neprilyksta valstybės pagalba įmonėms. Kalbant apie Graikijos skolą, ar situacija ir toliau liks tokia, kokia yra? Ačiū, toliau panas Toirer. Ačiū pirmininkė, gerbiamą komisijos narę. Minėjote Google bylą. Norėčiau užduoti klausimą ne konkrečiai, ne konkrečiai dėl tos bylos, bet e, klausimas dėl e, interneto ekonomikos, dėl e, skaitmeninimo. Ir kai kurie ekspertai kelia klausimą, ar konkurencijos taisyklės pakankamos yra. Yra ekspertų kom, komentavusių ir kitų požiūrių kritikavo E, bendrą nuosavybę, kaip pavyzdžiui BlackRock atvejs, kai stambus investuotojai investuoja į tą pačią bendrovę, kai kurie JAV mokslininkai mano, kad konkurencijos intensyvumas kai kuriuose sektoriuose rūkio šakose galim pradėti mažėti. Man kilo klausimas, ar jūs apie tai negalvojate, ar uh, E, tikėtina, kad e, komisija teiks teisėkuros iniciatyvas e, dėl pakeitimo atsižvelgiant į konkurencijos teoriją. Ačiū. Norėčiau paklausti dėl konkurencijos kultūros. Prancūzijoje matome, pavyzdžiui, Astom įmonė, sakykime, valdžia pirko kažkokią tai įrangą, kurios nereikėjo, su pinigais, kurių neturėjo. Na, ką galima padaryti tokiu atveju, kai e, eina kalba apie valstybę ES įkūrėją, kur Romos sutartis galioja nuo pat pradžių. Tai iš tikrųjų, kokia katastrofa turint omenyje artėjančius rinkimus. Ką galima padaryti? With, uh, with Pradėsiu nuo klausimo apie stambų verslą ir nesumokėtus mokesčius. Manau, kad uh, galimi, galim, galimi porai požiūrio ir uh, Tarkim, mano kolega Pieras Moskovičiai teikia pasiūlymus uh, dėl mokesčių ir dėl, dėl ko yra siūlomi pakeitimai būtent dėl to, kad žmonės neteko pensijų ir, ir, aišku, piliečiai moka mokesčius, kai kuriuose valstybėse gauna mažesnius atlyginimus e, viešajam sektoriui e, Ir, tarkim, kitas, kitas požiūris yra į, į įmonės, ar kas yra iš tiesų, kas, kas matosi, kad smulkus vidutinis verslas mok, moka mokesčius, o stambus ne. Ir iš tiesų dėl to ir atsiranda toks nekantrumas, būtent dėl, dėl to tai tai yra kurstoma ir LuxLeaks, ir e, Panama dokumentus kanalų, kaip tik tai todėl e, sprendimai, politiniai sprendimai, tai ir mūsų sprendimai ir e, taryboje yra ryštingesni, kaip tik dėl to diskutuojama ir čia parlamente, kur ir girdimas piliečių balsas yra. Kalbant apie kitus klausimus susijusius su bendra rinka, aš siekiu glaudžiai dirbti su savo kolege Elžbieta Benkovska, siekiant užtikrinti, kad bendros rinkos tai taisyklės būtų įgyvendytos. Kad iš tiesų jomis nebūtų pasinaudojama neteisingai ir kad liktų tas neteisingas taikymas, nes Ne apie, ne apie tai kalbame, kai kalbame apie bendrą rinką. Aišku, kalbant apie kitus sektorius, skaitmeninė ekonomika, iš tiesų greitai tai taps e, praktiškai jau uh, <clears throat> vis, tai palies visus, e, visus sektorius, visi bus uh, suskaitmeninti, skaitmenizuoti, nes uh, iš tiesų. Uh, Nauji darbo būdai yra labai uh, svarbus. Bet ką mes bandome daryti, tai įtraukti visas suinteresuotas šalias, pradėjome uh, E, viešas konsultacijas, pavyzdžiui, dėl susijungimų. Ir vienas iš klausimų yra e, susijungimų dydis. Iš tiesų reikėtų žiūrėti, e, tarkim, į, į tai, koks tai susijungimas yra, ar tuo atveju yra svarbios, pavyzdžiui, žinios, technologijos, tyrimai ir taip toliau. Tai, tai nereiškia, kad kažkokie tai susijungimai neturėtų pat, patekti į mūsų e, matymo e, lauką, kad pavyzdžiui, jeigu, jeigu tai susiję su patentais ir panašiai, jeigu sumos nedidelės ir tai nepatinka į mūsų akiplotę, ar, pavyzdžiui, jeigu duomenys neturi verties ir mes to ne, nepamatome, mes klausime suinteresuotų šalių, kaip mes turėtumėm elgtis, kad būtų apibrieštumas verslui ir jie turi pranešti ar ne. Kita vertus, reikia platesnio matymo siekiant užtikrinti, kad konkurencijos taisyklės būtų taikomos e, visiems. Manau, kad e, konkurencijos kultūra uh, yra toks dalykas, kuris turi būti dėgiamas visom kartom. Kaip tik tai todėl labai svarbi ekonomikos komiteto parama, nes teisė tai išrinkti atstovai remia E, konkurenciją, jeigu jie tai daro, tai iš tiesų tuomet ir mūsų balsas tampa reikšmingesnis negu, negu priešingai, jeigu vien tik tai komisija apie tai kalbėtų. Aišku, mes e, siekiame, kad komisija ne tik tai užtikrintų, kad taisyklių būtų laikomasi, bet svarbu, kad būtų pajusta nauda konkurencijos, nes uh, iš tiesų uh, konkurencija kartais, uh, kartais sukelia ne, nemažai skausmo, bet tą skausmą pajunta tik tai nedaugelis, kai tuo tarpu konkurencijos nauda e, yra patiriama labai daugelio žmonių ir mes, e, mes svarbiausia norime užtikrinti, kad rinka būtų teisinga. Ir iš tiesų e, daug, dauguma žmonių negalvoja apie politiką kasdien ir kiekvieną savaitę, kai kurie net ir per rinkimus negalvoja apie politiką. Tačiau rinką jie jaučia kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną nuėję į parduotuvę, nusipirkti maisto, atrodo ir, ir dirbdame savo ver, versle galvoja apie tai, ar verslas toliau galės gaminti savo, savo prekes, ar turės darbo vietą. Tai iš tiesų kiekvieną dieną jie jaučia rinką ir jeigu kiekvieną dieną jaus, ką mes darome toje, toje, toje rinkoje, uh, tai iš tiesų jaus, kad viskas tik tai gerėja. Nes iš tiesų ne, nebus taip, kad kažkas vyksta už uždarų da, durų, durų. Aišku, geriausia, kad tai būtų matoma atviroje rinkoje. Ir jeigu pasieksime tai, tai tuomet iš tiesų galėsime ugdyti tą konkurencijos rinką, e, kultūrą, kuri geriausiai pasitarnaus mūsų piliečiams. Ačiū. Manau, kad e, struktūrinis dialogas buvo labai įdomus. Jūs minėjote, e, kokia svarbi yra e, teisinga rinka ir iš tiesų tai padeda augdyti ir pilietiškumą sąjungoje. Iš tiesa nu, dalykų, kuriuos bus galima apmastyti apsikeitus nuomonėmis iš to, ką Jūs e, sakėte, pavyzdžiui, e, valstybės pagalbos susigražinimo e, praktika. Reikia pagalvoti, kokios čia galėtų būti galimybės, tai labai reikšmingas rytis apmąstymams. Ir turėtumėm ir toliau tęsti mūsų struktūrinį dialogą. Labai ačiū Jums ir dabar perduosiu pirmininkavimą Fului Simenui.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die Uhr zeigt, wir sind im Verzug und deswegen erlaube ich mir die. Kolego, žiūri laikrodį, matau, kad šiek tiek vėluojame, taigi iš karto pereikime prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Ehm, Taip pratęs e, šias diskusijas, kalbėsime apie ES konkurencijos politikos metinę ataskaitą, pranešėjas Tibor Šaniai ir suteiksiu žodį jam penkiom minutėm. Taip, taigi prašau. Um, uh... Mėly kolegos, manau, yra ir konsensas, kad uh, tvirta, efektyvi ES konkurencijos politika yra Europos projekto kertinis akmuo. Taigi, mm, Man teko didelė garbė būti pranešėjus šio svarbių klausimų, kas nulems ES ateitį ir globalių, mm, globalia prasme. ES konkurencijos politika yra esminis instrumentas tinkamai veikiančiai vidaus rinkai ES. Konkurencijos politika, aišku, e, padeda mums užkirsti kelią ekonomikos ir finansinių galių e, pernelyg dideliai koncentracijai leidžia užtikrinti geresnę produktų, paslaugų e, kokybę, geresnės kainas, geresnį pasirinkimą e, vartotojams. Esu absoliučiai tikras, kad Europos parlamentas vieningai galvoja, jog ES konkurencijos politika turi reikšmingai prisidėti prie pagrindinių politikos prioritetų, kaip antai inovacijų didinimo, kokybiškų darbo vietų, augimo, investicijų, vartotojų apsaugos ir bendros rinkos sustiprinimo, ypač e, skaitmeninės bendros rinkos ir energetikos sąjungos stiprinimo. Kaip visi žinote, kaip visi matome, e, ši tema yra daug platesnė, nei mes galėtumėm aptarti projekto, e, pranešimo projekte, aptariant visus aspektus, ypač turint omenyje, kad yra tam tikrie pribojimai. Taigi, sutelkiau dėmesį į septynes, septynes didelės temas stengdamasis parengti šio pranešimo projektą. Visų pirma, tai bendros rinkos integravimas. Man tai yra pagrindinis prioritetas. Aišku, kad tai yra labai svarbus klausimas um, tiek verslui, tiek piliečiams. Aš manau, kad komisija žengia tinkamų kelių šio klausimu, tačiau mums reikia daugiau žingsnių, kad būtų galima sustiprinti bendrą rinką per fiskalinę sąjungą taip pat. Antra, Aš telkiu dėmesį į skaitmeninę bendrą rinką, kur komisija dar turi žengti platesnių užmojų žingsnių, kad būtų galima panaikinti kliūtis konkurencijai, ypač aš akcentuočiau būtent pastarytos ekonomikos konkurencijos aspektą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį net neseniai atliktus tyrimus, e, kuomet kai kurios kompanijos ėmėsi veiklos, veiksmų prieštaraujančių konkurencijai. Ypač kalbėčiau apie e, komunikacijų sektoriaus pasikeitimus pastarojų laikotarpiu. Taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu yra nusekliai įgyvendinti, taikyti e, valstybės pagalbos taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Štai neseniai įvykusios diskusijos tai pabrėžė taip pat. Labai svarbu išaiškinti padėti, kad būtų geriau suprantamos valstybės pagalbos atsiklės, ypač finansinėje srityje. Toliau, visos bylos dėl kartelio, dėl mm, antitresnės veiklo, dėl susitarimų monopolinių sudarimo, dėl įmonių perėmimo Toliau dar e, sutelkiu dėmesį į specifinius tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, um, energetikos sektorių arba maisto ir e, žemės ūkio sektorių. Jie kažkiek skiriasi nuo kitų, pavyzdžiui, pramonės sektorių. Taip pat uh, Mm, noriu pasakyti, kad na, mums reikalingos nacionalinės konkurencijos tarnybos, kurios veiktų efektyviai, geriau būtų viskas sureguliuota toje srityje, taigi ir tai atkreipiu dėmesį, kad būtų galima geriau įgyventi konkurencijos taisyklės Europos Sąjungoje. Na ir paskutinės rytis yra um, tai, kas mūsų manimų yra labai svarbu, tai yra reguliarus struktūrizuotas dialogas tarp um, Europos parlamento ir už konkurenciją atsakingo komisijos nario Ypač aš kalbėčiau apie ekonomikos komitetą ir e, darbo grupę, kuri dirba konkurencijos srityje. Šis dialogas yra, yra itin svarbus, e, kad būtų galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir komisijos e, nario atsakingo šią sritį. Čia aš norėčiau dar kartą padėkoti komisariai už uh, tai, kad iš tikrųjų tai iki šiol taip maloniai e, bendradarbiavau su Europos parlamentu, rodė ryštą dirbti kartu. Reikia nepamiršti, kad yra pasidalytos kompetencijos. Reikia nepamiršti, kad kokios kompetencijos tenka ES konkurencijos rytyje ir uh, Manau, kad šis prane... kad labai norėčiau paprašyti kolegų prisidėti prie bendro darbo dėl šio pranešimo. Aš tikiuosi, kad bus tikrai vaisingas bendarbiavimas su šešėlinės pranešėjais, su atitinkamais um, darbuotojais. Aš um, tikiuosi, kad galėsime parengti gerų kompromisų, kad tikrai galėtumėm atspindėti daugumos požiūrį. Aišku, galutinis tikslas mūsų yra palengti, palengvinti visų ES piliečių gyvenimą. Ačiū, Tibor, dabar šešėlinėms pranešėjams po keturias minutės. Vietoj Matuselo, panas Bals. Ačiū, kolega Matušėlė atsiprašo, kad negalėjo atvykti laiku į šias diskusijas dėl to, kad turi kitų labai svarbių įsipareigojimų, bet uh, Mm, tikrai sveikina šį pranešimo projektą dėl ES konkurencijos politikos, mm, tai yra metinė ataskaita ir tikrai sveikina pranešėją atlikus puikų darbą, tai bus puikus pagrindas tolesniam bendradarbiavimui. Mm, sutinkame su tuo, jog ES konkurencijos politika visuomet buvo nepaprastai aktualus, e, svarbus bendro Europos projekto elementas. Ir e, tai Tikrai labai svarbu galvoti apie bendrą rinką, ypač kai skaitmeninę bendrą rinką. Čia galima sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų ir tai galėtų labai smarkiai prisidėti prie ES ekonomikos stiprėjimo. Turbūt tik tai dėl kelių elementų dar reikės daugiau padirbėti. Pavyzdžiui, paskutinis elementas tai yra bendros rinkos integravimas. Uh, Dar vienas dalykas, ką mūsų šešėlis pranešės galvo, kad, kad reikėtų toliau dar panalizuoti, tai būtų vienodos veikimo sąlygos, kurias turėtų būti užtikrintos visiems. Mūsų pranešė, tai mielai dirbs toliau su pranešėjais, šešėlis pranešėjais. pranešėjais Aš kaip EPP koordinatorius asmeniškai taip pat norėčiau tarti porą žodžių. Aš sutinku, kad šis pranešimo projektas yra puikus E, pagrindas tolesniam darbui, tačiau mes turime taip pat nepamiršti ir to ryšio tarp, e, kuris šiame pranešime nurodytas tarp socialinės politikos ir konkurencijos politikos. Mm, socialinė politika yra labai svarbi, kai galvojame apie tai, kaip e, mm, įmonės konkuruoja, kad jos konkuruotų sąžiningai. Toliau fiskalinė sąjunga, ji nepatenka iš šio pranešimo. Um, kompetencijos rytį, taigi dėl to punkto, kur kalbame apie finansinės paslaugas, reikėtų šitam tikrų patikslinimų, reikėtų būtent patikslinti, kokie būtų politikos e, elementai svarbus dėl šio punkto. Sandarlus. Uh, dėkuoju, dėkuoju pranešėjai už uh, jo pranešimų projektą. Kaip jau buvo minėta, Kaip sakė kolega Balsė, šis dokumentas tikrai labai geras. Ir EKA ir frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes galėsime pritarti daug didžiai daliai šio teksto. Norėčiau pateikti kelis komentarus. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad man šiek tiek abejonių kelia, kaip kad ir pernai. E, tai, kad šis pranešimas bus skirtas mokesčių klausimams. Aš suprantu, kad e, reikėtų kovoti su e, konkurencijai naudinga, e, kenksminga valstybės pagalba. Bet vis dėlto norėčiau pasakyti, kad mokesčių sritis yra valstybių narių kompetencija. Ir norėčiau pasakyti, kad pranešėjas turėtų daugiau dėmesio skirti konkurencingumo klausimams. Pavyzdžiui, trečia ir ketvirta dalis, e, ko gero, turėtų būti pagerinta. Na, Taip pat manau, kad mes sutarsime dėl vieno e, dalyko, kurio, mano manimu, trūksta šiame tekste, tai yra socialinio dempingo klausimas. E, čia nėra e, liečiamas. Perkeliami darbuotojai, komandiruojami darbuotojai pigiau kainuoja ir dėl to tikrai galima kalbėti apie nesažininką konkurenciją. Mes atstovavome Europos piliečiams, manau, kad turėtume atsižvelgti ir į šiuos E, klausimus ir nereikėtų kalbėti apie protekcionizmą arba kitas apsaugos priemonės. Trečia, pranešime yra rašoma apie finansų e, sektoriaus valstybės pagalbos e, dalinę mažinimą, dalinį mažinimą arba visiškai, visišką naikinimą. Aš manau, kad reikėtų gal žengti dar drąsesnį žingsnį. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, Vokietijos ir Italijos situaciją šiuo metu bankai ir vyriausybės e, susiduria su tokia situacija, kuomet e, valstybės turi padėti tiems turtingiams bankams, bank, bankininkams ir manome, kad tai yra nesažininga situacija. Taip pat mes parlamento nariai turime gerbti DG competition e, veiksmų laisvę ir mes turėtume pasisakyti dėl bendrosios konkurencijos e, srities ir nenorėt, neturėtume konkrečiai kalbėti apie konkrečius atvejus, taigi neturėtume gėdinti tam tikrų konkrečių įmonių šiame pranešime. Tai sakau, remdamasis ankstesnių metų patirtimi. Mano pozicija, ko gero, yra mažumos pozicija šiame parlamente. Bet aš esu tikrai pasirengęs, nedėlsant pradėti bendradarbiauti e, dėl šio dokumento su jumis. Dėkoju, Alde frakcijos vardu Raimond Remozo. Dėkoju. Tremoso. Dėkoju. Aš e, džiaugiuosi šiuo pranešimu, bendradarbiauju su, pirmin, su pranešėju. 13 metais e, taip pat buvau pranešėjęs e, šią temą, patirties turiu. Norėjau parekomenduoti pranešėjui siekti suburti didžiąją daugumą. Tai nėra teisiškai pareigojantis, privalomas pranešimas, bet jeigu, tarkim, 5-600 parlamento narių balsuos už, mes pasiūsime aišku signalą komisijai, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus konkrečius klausimus ir apie tam tikras rytis, kurias reikėtų gerinti, veiksmus, kurių reikėtų imtis ir kokių tyrimų reikėtų. Pavyzdžiui, tarptautinių įmonių atžvilgių. Mes žinoma, visi turime tam tikrų pir, norime skirti pirmumą tam tikriems klausimams, pavyzdžiui, neturėtume kalboti, kalbėti apie mokesčių politikos e, ateitį, nes tai yra valstybių narių kompetencija. Ko gero, Briuselis e, negaus e, šios kompetencijos e, artimiausių metų šioje srityje. Bet pritariu ponui Liūnės, nepritariu ponui Liūnės, manau, kad reikėtų manyti tas įmonės, kurios nusižengusios e, mes dėjome pastangas, kad būtų paminėta Google. Praėjusį ketvirtadienį parlamente per plenarinę sesiją balsavome e, dėl pranešimo, dėl ataskaitų, dėl dokumentų teisės aktų taikymo, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo. Manau, kad svarbu, kad e, piliečiai žinotų, kurios valstybės narės laikosi taisyklių, kurios ne. Mano manimu, reikėtų paminėti konkrečias įmonės, ir pritariu pranešėjui. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus, nes šiuo metu matome, kad e, Europos e, pasitikėjimas, pasitikėjimas Europą mažėja. Komisija, ko gero, deda visas pastangas pasirodytų kuo geriau, nes e, tarptautinės įmonės vis labiau auga ir nacionalinės konkurencingumo institucijos nesiplečia. Manau, kad e, generalinis konkurencingumo direktoratas būtent ir gali tinkamai bendrauti su tomis tarptautinėmis įmonėmis, kuomet jos nesilaiko taisyklių. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį komisijos narė Verstager ėmėsi antrųjų, antrojo veiksmų etapą prieš Google ir buvo mm, nutarta, kad komisija tikrai ėmėsi gerų veiksmų. Štai dėl ko. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus šiemet, todėl kad konkurencingumo srityje komisija imasi tikrai gerų veiksmų, tinkamų veiksmų. Tikrai svarbu, kad piliečiai matytų kad yra imamasi tam tikrų veiksmų prieš tokias įmonės kaip, pavyzdžiui, Google, kurios elgiasi netinkamai. Taigi, manau, mes tikrai turėtume dėti pastangas tam, kad e, pranešimas būtų labai geras. Liko dar 30 sekundžių. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų daugiau finansinių ir žmogiškų išteklių konkurencingumo generaliniam direktoratui, jeigu kitose direktoratuose tokių asmenų yra nes e, tai yra strategiškai strateginės svarbos e, generalinis direktoratas, kuris kovoja su tais gigantais. Aš pateiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų, ko gero tikrai transporto skyrios reikėtų. Transportas e, elgesi, transporto sektorija yra monopoliško elgesio praškų ir manau, kad mes tikrai dar galėtume pagalvoti ir apie E, priekybą e, ir antimonopolinės taisyklės. Dėkuoju. Dėkuoju. Paloma Lopes e, šešėlės panašėjos šiuo metu nėra, taigi ar kas nors norėtų pasakyti jos vardu išgūvę? Flanaginas. Flanaginas. Uh, Aš taip pat esu šešėlinis pranešėjas Agri komitete panašia tema. Tai yra įdomus pranešimas, kai kuriems dalykams pritariu, kitiems ne. Konkurencingumo srityje tikrai reikėtų parlamento paramos. Aš pritariu panašiams veiksmams. Manau, kad yra tokias rytis, kur ES valstybės narės turėtų tampriai bendradarbiauti. Manau, kad mes. Aš, aš gerbiu jūsų nuomonę. Manau, kad jeigu dar daugiau kišimės į fiskalinę sąjungą, ko gero tai nebūtų pats geriausias sprendimas. Žmonės to nenori. Ir e, man būtų sunku balsuoti už panašų dokumentą, jeigu jūs e, šios rytį dar labiau stiprintumėte. Jūs e, minite žemės ūkį. Airijoje, kalbant apie konkurencingumą ir apie žemės ūkį, dabar yra ypatinga situacija, todėl kad Europos komisija nusprendė, kad du iš mūsų didžiųjų mėsos perdirbėjų gali susijungti. Ir IFA pareiškė, kad tai nebūtų gerai ūkininkams. Taigi iš tiesų pasitikėjimas e, Europos Sąjunga, Europos Sąjunga m, mm, turi būti ir e, Andhovene, pavyzdžiui, galite uh, nusipirkti pizzą už 5 eurus, o Dublinė įkainuoja 12 eurų. Taigi tada kyla klausimas, ar tikrai konkurencingumas egzistuoja. Ir kokią įtaką galite padaryti mano šaliai? Aš ir daugelis žmonių nemano, netiki tą konkurenciją. Iš tiesų vyksta tiesiog pramonės kova. Aš daugeliu dalykų šiame pranešime pritariu, Bet manau, kad e, klaidinga neteisinga virsti į griovį. Dėkuoju FDD frakcijos vardu Fenšton. Atsiprašau visų pirma, Mišel Ramon. Raimon. Dėkoju. Aš manau, kad e, šis pranešimas tikrai labai gerai struktūruotas ir e, parengtas. Norėčiau pasakyti, kad e, tos ambicijos yra labai svarbios, ne tik žiūrint iš techninės perspektyvos. Atsižvelgime į euroskeptį euroskepticizmą, skeptiškumą. Pastaraisiais mėnesiais e, nemačiau nieko, kas įrodytų, kad e, tikrai ES e, neteikia pirmumo toms tarptautinėms didelėms įmonėms. Taigi aš pritariu trečiai ir ketvirtai daliai Manau, kad reikėtų dar daugiau, siekti dar daugiau ir reikėtų galbūt reikalauti dar daugiau, reikėtų siekti daugiau Europos pažangos šios srityje. Reikėtų reikalauti daugiau bendradarbiavimo, ypač mokesčių srityje. Pateiksiu pasiūlymus dėl šios ryties. Tai pasakytina taip pat ir apie bendrąją skaitmeninę rinką. Kaip kad sakė anksčiau mūsų komisijos narė, problemų kyla ir kils. Gali būti pakengta konkurencingumui telekomunikacijų ir medijų rinkoje. Mums reikėtų tam tikrų politinių pareiškimų, kuriais galėtume informuoti apie parlamento poziciją. Manau, kad mes taip pat turėtume stiprinti žmogiškuosius išteklius šią srityje. Dėkuoju. Danke auch. Jetzt, Frau von Schloss. Ja, nochmal vielen Dank, Herr Präsident, Herr Berichterstatter, ähm, liebe Kollegen. Pone Fanštak, ačiū pirmininkė, ačiū pranešiai kolegos. Skeptiškai iš esmės vertinčiau dokumentus gautus iš komisijos. Ypač dėl kai kurių pasiūlymų, kaip pavyzdžiui, Interrail bilieto. Tačiau konkurencijos kontrolė priklauso komisijos kompetencijos ryčiai ir ko, komisija čia atlieka paslaugą tam tikrą kalbant apie mm, neteisėtą valstybės pagalbos teikimą, tai, tai yra svarbu, bet atrodo, kad pranešime einama kitą linkmę. daugelį vietų kalba apie kompetencijos išplėtimą. Uh, įskaitant mokesčių politiką. Tam čia ne vieta pranešime yra sakoma, kad e, suinteresuotos e, šalis turėtų mokėti teisingus mokesčius, neteisingus mokesčius, o taip kaip nustatyta įstatymuose. Ir tai priklauso nacionalinių parlamentų kompetencijai. Čia pagrindinis klausimas ir yra. E, mokesčių politika yra valstybių narių kompetencijoje taip ir turėtų likti. O e, visi samprotavimai pranešime yra netinkami. Aš e, at, nepritariu e, viskam, skaitant mokesčių suderinimą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai dėl valstybės pagalbos. Komisijos tekste pagalba Italijos bankams įvardyta tinkama. Manau, kad e, taip nėra. Ir manau, kad pranešime reikia apie tai kalbėti. Turime nustoti gelbėti bankus e, nuo bankroto per valstybės pagalbą, nes kitaip tam galo nebus. Dar vienas dalykas. Uh, E, pareiškimai dėl darymosi ekonomikos, tai vienas novatoriškiausių dalykų Europoje, o nacionalio lygmenio labai dažnai tai ribojama. Ir tai yra vienas ryčių, kur ES daug ką gero gali padaryti, bet manyčiau, kad pranešime tai nėra išsamei aptarta. Turime nedaug laiko, todėl spontaniškų pasisakymų šio klausimu nebus. Žodis pranešėjui Šanė, jūsų apibendrinimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už preliminarias pastabas ir dėl turinio ir dėl privalumo ir galimų mūsų darbo trūkumo. Norėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta apie socialinius aspektus. Norėčiau patikinti visus kolegas, kad aš kaip SND politikas esu visiškai atviras visom gerom mintim. Tad iš tiesų nesivaržykite ir teikite gerus pasiūlymus, kaip būtų galima atspindėti socialinius aspektus. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką dėl fiskalinės sąjungos. Manau, kad kiekvienam mūsų būna nelengva pradėti reng, rengti pranešimą ir čia bus e, mano asmeninė išpažintis. Iš tiesų, pagrindinis dalykas, tai kas pasakyta sutartyje, yra vis glaudesnė sąjunga. Ir aš visuomet užduodu klausimą, ką mes dabar darysime, ar tai prisidės prie glaudesnės sąjungos, šiek tiek glaudesnės sąjungos, ar neprisidės. Suprantu visus būkštavimus, man ir pačiam kartais tai sukelia galvos skausmą, bet negalime nuolat kartoti. Žinome, kad dauguma problemų kyla dėl to, kad, pavyzdžiui, nėra fiskalinės sąjungos, bet jos nenoriu. Mano noras būtų toks. Mes galėtumėm bet pabandyti žengti tam tikrą žingsnį tą linkmę. patikėkite, kalbant apie šį pranešimą, vienas iš prioritetų, ir tai mane labai nervina, tai yra bendra rinka. Bendra rinka, ir akcentuoju, tai dar ne, nebaigta kurti. Na, bendrais bruožais, tai jau įtvirtintas institutas yra, bet neišbaigtas. Ir mes kalbame apie tai, kad reikia baigti ją kurti. Aš nekalbu apie tai, kad mums iš karto reikia turėti uh, tobulą išbaigtą fiskalinę sąjungą, bet turime žvelgti į tą pusę. E, Pirminkė dar porą dalykų ir tikrai nekalbėsiu labai ilgai. Pon Tremoza kalbėjo apie tai, kad tikroji konkurencija yra tada, kai mes kūrėme pagrindinės taisyklės ekonomikai. Čia reikia didžiosios daugumos. Patikėkite, aš norėčiau, kad šitas pranešimas susilauktų kuo, kuo didesnės daugumos paramos. Na ir galiausiai ką mes galėtume suteikti Europos žmonėm. Tai aišku, reglamentavimą, kalbant apie naują ekonomiką, kaip dalymas ekonomiką, e, skaitmeninį verslą, iš tiesų rinka jau yra labai toli pažengusi, kur kas toliau negu reglamentavimas. Tos rytis kur kas arčiau piliečių, negu būtų galima manyti. Ir Iš tiesų, tai kasdien kelia pro problemas vartotojams. Ką užsakyti, kaip užsakyti, kokios pasiekmes bus. Tai iš tiesų nauj, naujoviški verslai yra e, tai, kam turėtumėm skirti daug dėmesio. Aš e, noriu padėkoti Jums, kad jūs už tai, kad esate pasirengę tai daryti kolegos, bičiuliai, iš tiesų e, Aš noriu to paties, kur jūs norite. Noriu geros konkurencijos politikos. Ačiū. 19 e, spalio e, galutinis terminas pakeitimams e, teikti, svarstymas 28 spalio, balsavimas komitete 25. Lapkričio. Ir e, plenarinė sesija e, balsavimas numatytas kitą vasarį. Toliau e, kitas darbo atvarkės klausimas. Sąjungos tam tikros audito ir finansinės sričių veiklos paramos programos nustatymas 1420 metams. Žodis pranešėjai, ponui Stolajanui, 3 minutės. Like Ačiū pirmininkė. Aš tik noriu priminti, kad šis pranešimas rengiamas todėl, kad kai mes patvirtinome 2014-2020 mm, metų bendro finansavimo rėmus dėl trijų organizacijų, kurios susijusios su tarptautiniais taskaitų pateikimo standartais, SRF fondas, EFRAK, tai yra Europos institucijų techninis patarėjas, ypač Europos komisijos patarėjas dėl visų klausimų, dėl IFRS ir PLB, tai yra um, sauditų, um, priežiūros etika susijusi organizacija. Mes tuomet patvirtinome EFRAKui uh, finansavimą tik tai pirmiems trejams metams, 2014-2017 metams, atsižvelgdami į tai, kad mm, buvo parengta studija ir rekomendacijos, kaip pagerinti EFRAK veiklą. Mes patvirtinom finansavimą tik tai trejiems metams, turėdami omenyje, kad tuo metu turėsime svertą EFRAKui, kad galėtumėm juos paspausti, kad jie gyventų mm, tas, e, tos studijos rekomendacijas. EFRAK įgyvendino didžiąją dalį tų rekomendacijų. Turime Europos komisijos ataskaitą šio klausimu, e, ko EFRAK negalėjo įgyventi, tai buvo tos rekomendacijos, kurios priklausė ne vien tik nuo EFRAKO darbo, pavyzdžiui, finansavimo sistema EFRAKui, mm, kur indėliai atkeliautų iš valstybių narių. Tai todėl manau, kad tinkama būtų paremti komisijos pasiūlymą ir pratesti uh, finansavimą EFRAKui dar trejiems metams, 2017-2020 metams, ketveriems iš tikrųjų metams, 2017-2020 metams. Turime pakeitimus, mes tos pakeitimus aptarėme su visais kolegomis, kurie pasiūlė tos pakeitimus. Pritartumėm didžiąją dalį pakeitimą, aišku, mes negalime pritarti pakeitimams, kurie siūlo stabdyti finansavimą EFRAKui. Uh, Tai yra du pakeitimai, kuriuos pateikė kolegos kuriuos aš norėčiau čia dabar paminėti, mm, nes dėl jų kyla tam tikrų klausimų mm, tiek man, tiek teisiniai tarnybai. Mm, yra berė pateiktas pakeitimas. Aš noriu padėkoti Noriu padėkoti poniai Bereš už jos už tas bendradarbiavimą dėl šio pranešimo. Taigi, dėl, kėlė klausimą dėl Afreko darbo, FRS kontekste. Iš tikrųjų, Europos parlamentas ir, ir taryba turėtų tvirtinti, tai teisinė tarnyba neremia jos patikto argumento. Aš manau, kad tai, tai yra teisinga. Toliau yra pono Gigoldo pasiūlytas pakeitimas siūlo, kad būtų teikiama metinė ataskaita dėl jų veiklos. Man atrodo, kad tai yra Europos komisijos darbas. Europos komisija yra atsakinga už finansavimo programos įgyvenimą 2014-2020 metų laikotarpį. Europos komisija turėtų organizuoti uh, visą tai, kas yra susiję su šia organizacija, visi santykiai, kokie turėtų būti palaikomi su šia organizacija, kas turėtų būti daroma e, dėl finansavimo iš Europos biudžeto. Tai galbūt tik tai du tokie pakeitimai, dėl kurių kilo tam tikrų problemų. Na, bent jau iš mano požiūrio taško. Na ir aišku, e, vyko diskusijos. Žinote, turime ECON komandą, kuri sutelkia dėmesį į FRS klausimus. Ir per pas, e, vyko diskusijos praeitame paskutinėme šešėlinių posėdėje ir po rytojos bus balsuojama ekon po to prasidės trilogas, bet prieš trilogą dar bus sutikimas su EFRAK ir Europos komisija. Tai tiek, ačiū. Ačiū už tokią įžangą, o dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų pasisakymų po dvi minutės, visų pirma, per Vanžberės. Na, per dvi minutės labai sunku aptarti frak visus klausimus ir stolien visą pranešimą. Aš tikrai dėkuoju jam už bendradarbiavimo dvasę dirbant dėl šio pranešimo mm, pasakė, 22 pakeitimas kelia jam tam tikrų problemų juridinių čia ar, klausimas yra, ar Europos parlamentas turi tvirtinti EFRAK pranešimą. Na, čia iš jūrinio požiūrio taško galbūt taip originalus būtų toks po, sprendimas. Bet iš tikrųjų yra ta labai svarbus ryšys tarp Europos parlamento ir EFRAK vykdomos veiklos, galvojant apie tai, kaip Europos parlamento į, darbas šioje srityje galėtų sustiprinti EFRAK vaidmenį. Tai manau, kad tai būtų labai svarbu. Šis pranešim, šiuo pranešimu Europos parlamentas pirmą kartą suteikia savo įrankį realiai prižiūrėti, kas vyksta EFRAKė. E ASP, kas yra susiję iš tikrųjų um, pirmą kartą taip yra daroma ir realiai mums reikia tų dėrybų su komisija ir su EFRAK prieš pradant diskusijas trilogo rėmose. Ir mūsų pranešėjas panas Solajan teisingai pasakė, iš tikrųjų reikia ne šiaip kažkokio susitikimo, reikia realių įsipareigojimų, kurie būtų formalizuoti raštu, laiške, um, tarp komisijos ir EFRAKO turi būti mūsų atžvilgių iš tikrųjų padaryti įsipareigojimai um, tinkamai. Uh, tą viešasis gerybės prižiūrėti, tai turi būti įsipareigojimas ir, na, aš čia nevardysiu visų tų reikalavimų, dėl kurių mes balsusime rytoj, bet jeigu mes norime, kad tie mūsų reikalavimai um, paskui atsispindėtų viso požiūrio pasikeitime, kad, kad visa dvasia pasikeistų, tai iš tikrųjų viso to reikia išsireikalauti prieš trilogui prasidedant. Ačiū per vanš, dabar Sandar Luns. Uh, Ačiū pirmininkė, visų pirma norėčiau atsiprašyti ECR pranešėjo Sitkamal uh, vardu, kad jis negalėjo būti šiame posėdėje, taigi aš pasisakysiu už ECR. Noriu pasakyti, kad ECR pripažįsta, kad EFRAK yra labai uh, svarbi institucija institucija, e, kaip privatus subjektas šiame e, etape. Mes tikrai nesam suinteresuoti sustabdyti finansavimą jam. Mes pripažįstame ir kad ta organizacija yra padariusi patobulinimų nuo 2013 metų, kuomet paskutinį kartą kalbėjome apie tai. Ir e, štai pranešime yra dauguma tų pakeitimų išvardyta, kaip rekomendacijos, dauguma jų yra įgyveninti. Tai iš tikrųjų dabar tai ir geresnės struktūros, ir skaidresnė organizacija mes tikrai džiaugiamės tuo Labai svarbu, kad EFRAK netaptų ankstesnios praktikos um, įkait ir. Uh, Ekoses kaip ir ponas Gozė sakė, tai tikrai yra labai svarbu, um, kad, bet lygiai taip pat svarbu, kad ir mes ankstesnės praktikos įkaitais netaptumėm. Labai svarbu yra įvertinti ankstesnį mm, EFRAK darbo laikotarpį ir žvelgti, žvelgti į ateitį ateitį. Tai, iš tikrųjų, tas finansavimo laikotarpis buvo neatskiriama dalis nuo EFRAK um, visų patobulinimų ir uh, tai yra labai svarbu, kad mes turėsime galimybę atidžiau viską stebėti, atlikti mm, priežiūrą um, ko anksčiau tokių galimybių neturėjome, tai tai yra labai gerai. Mes galvojame, kad tai efektyviausias būdas, norint užtikrinti, kad um, bus pasiekta mūsų keliamų tikslų. Alde Koranva Neuenhuizen. Ačiū pirmininkė, galiu kalbėti um, labai trumpai, tiesiog noriu padėkoti ponui pranešėjui, uh, panas Tolojanui ir šešėliniams pranešėjams, kolegoms už jų um, indėlį ir už malonų bendarbiavimą. Manau, kad ponas Tolojanas parengė puikų pranešimą, mes galime jį paremti, mes taip pat sutinkame, kad uh, nereikėtų remti tų pakeitimų, kurie nori nutraukti e, frako bendrą finansavimą. Mes pritarėme anksčiau kalbėjusiems, kad tikrai dabar mūsų manimų žengiama reikiama e, kryptimi, reikiamų kelių, EFRAK teisingai dirba, yra didžiulis ryštas įgyveninti visas spec mm, specialių patarėjų e, ataskaitos rekomendacijas ir dabar tikrai yra daug geresnė valdymo struktūra, Toliau dėl 22 e, pakeitimo ir teisinės tarnybos patarimo. Na, čia problema dažniausiai yra ta, kad kai yra teisininkų patarimai, visuomet rasi vieną už, vieną prieš galvojantį. Taigi, na, tiesiog aš manau, kad e, reikėtų galvoti apie tai, kad Efrak nusipelno mūsų pasitikėjimo. Ir Man atrodo, kad nebūtinas yra parlamento palaiminimas ataskaitai. Na, jeigu reikia, galbūt, bet man tai nėra didesnių problemų keliantis klausimas. Man atrodo, kad EFRAK galės, pajėgs įgyventi ir papildomas užduotis, pajėgs atlikti tuos papildomus darbus, kuriuos mes paskyrėme šią instituciją į savo mm, birželio 7 dienos dokumentu. Aš labai džiaugiuosi, kad tos. Uh, užduotis, jų atlikimas irgi bus taip pat labai e, atidžiai stebimas ir taip pat bus pateikima ataskaita dėl to. Na ir galiausiai, man atrodo, geras bendradarbiavimas su EFRAK e, labai priklauso ir nuo tolesnio finansavimo. Uh, Man atrodo, kad e, tas trejų metų finansavimas nėra lemiamas aspektas. Man atrodo, kad tikrai galim pasikliauti tą komandą ir, e, kaip pane Berė sakė, prieš pradedant trilogą mes turime pasirūpinti, kad tikrai gausime įsipareigojimus iš komisijos ir EFRAK, kad jie mm, prit pritars mūsų naujoms rekomendacijoms ir bus pasiryžę jas įgyveninti. Miguel Viegas. Miguel Viegas Gūė. Miguel Viegas nėra salėje. Wrong, Alde, no nei Alde, nei Miguel Viegas <laughs> turim guę poziciją išsakyti, taigi du kartus suklydote pirmininkė. Um, Dėkuoju, aš pavaduoju Migal Vegas, kuris lankosi Kinijoje šiuo metu. Norėčiau padėkoti ponui Sulajanai už jo pastangas e, siekiant reformos EFRAG. Tikrai metinė ataskaita turi būti skiriama rekomendacijų vertinimui ir turi būti remiamasi E, parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta 2015 metų birželio 7 dieną. E, bet e, atskaitomybė gali būti ir labai kūrybingas rytis. Na ir kalbant apie kiekvienai šaliai parengtas, parengta informacija yra labai e, svarbi. Yra labai svarbi. Mes manome, kad e, privačios asociacijos e, gali turėti tam tikrų interesų konfliktų. Ir EFRAK negalėtų tinkamai ginti ES interesų ir dėl to mes manome, kad parlamentas turėtų prižiūrėti finansavimą, tokių institucijų e, finansavimą. Dėkuoju, Fabio. Sven Gigold yra įsirašęs tarp kalbėtojų, bet aš jo nematau salėje ir ko gero net nėra pavaduotojo, taigi FTT Monsdor. Dėkoju kolegos šešieniai pranešėjai. Aš pateikiau savo pasiūlymą dėl pakeitimo, jis buvo planėtas kelis kartus, aš norėčiau pateikti pateisinimą. Aš nemanau, kad reikėtų EFRAG skirti papildomų finansavimo. Tiesiog jie turėtų, tie fondai turėtų baigti, tas finansavimas turi baigti galiotis. E, atskaitomybė yra susijusi su įmonės situacija. Visų pirma, atskaitomybė, atsaskaitos turi, bū, turi būti teikiamos akcininkams. Jie turi gauti tą informaciją ir būtent jie turi žinoti, kokios informacijos jiems reikia. Žinoma, vyriausybė veiksmų čia laisvės nėra. Na ir finansų krizė nesibaigus gali kilti pavojus e, visai sistemai, jeigu bus taikomos tos pačios taisyklės. Mes matome, koks dabar yra pastektas modelis per standartizaciją mes keliame pavojų, tai yra pavojinga. Antra, E, mokesčių skaidrumas yra taip pat labai svarbus, svarbus ir susijęs su finansinė skaitomybė. Reikėtų daugiau dėmesio skirti skaidrumui ir informacijai dėl mokesčių nacionalinių lygių. Kapitalo rinkos informacija neturėtų būti piknaudžiaujama mokesčių tikslais. Kapitalo rinkos informacija neturėtų būti pateikiama mokesčių institucijoms. EFRAG yra iš dalies privati, iš dalies vieša institucija. Tam aš prieštarauju, nes manau, kad būtų per daug kišamasi į tam tikras rytis. Ar dar kas nors iš ENF dalyvauja posėdėje? Ne, tai tada suteiksiu žodį pranešėjai. Net, neturiu komentarų, papildomos informacijos. Aš susipažinau su šešėliniu pranešėjų nuomonė ir stengsime pasiekti e, bendrą susitarimą. Kai mes suorganizuosime posėdį su EFRAG ir Europos komisija prieš trilogą, prieš trišalį dialogą. Dėkoju. Dėkoju. Na, e, pažiūrėkime į laiką. Po balsavimo rytoj e, komitete plenarnėje sesijoje apie šį klausimą diskutuosime gruodį. Toliau šeštas, tai buvo tokis punktas Europos centrinio banko 2015 metų metinė ataskaita. Ramon Tremosa išaldės, prašau. Dėkoju, mėly kolegos. Mes balsuosime už. Ir mes balsuosime rytoj dėl AKR e pranešimo, dėl ECB pranešimo ir e, aš norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už e, kompromisinius susitarimus ir už visą įdėtą darbą per pastarąsią savaitės. Norėčiau trumpai per šią minutę pasakyti kelis dalykus. Tie, tais kompromisiniais susitarimais mes siekime dviejų dalykų. Visų pirma, Mes norime padėti Mario Draghi, paremti jo politiką šiuo metu, kai yra didelis e, politinis neiškumas. Tik manau, kad e, tikrai dabar yra labai svarbu parodyti, kad e, parlamentas jam pritarė. Ir mes turime parodyti, kad ECB politika daro poveikį. Na ir antras tikslas yra išreikšti abejonės. Turime pasiūsti atsibežinę e, e būtent apie tai, kaip reikėtų tam tikras rytis gerinti. Pavyzdžiui, dėl kiekybinio lengvinimo mes manome, kad labiau reikėtų dėmesį skirti investicijai, pridėtiniai Europos vertėjai ir e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Na ir dėl neigiamų palūkanų normų, na mes apie tai galvojame neigiamai, bet reikėtų taip pat uh, pabrėžti, kad ši politika neturėtų būti tesiama, nors dabar jos ir reikia. Taigi mes bandėme pasiekti tam tikrus kompromisinius susitarimus tam, kad pasiektume dar daugiau šiuo politiniu sudėtingu metu. Manau, kad Būtų labai gerai, jeigu daug e, frakcijų, daugelis frakcijų pritartų šiai minčiai. Na ir um, dėl tų atskirų pakeitimų aš tengiausi uždėti pliusą prie daugelio šių e, atsižvelgdamas e, į techninius ir politinius aspektus. Bet jūs turite balsavimo sąrašą, turite 24 valandas parą laiko, taigi pagalvokite apie tai, apie ką dar reikėtų padiskutuoti. Mėly kolegos, dabar reikėtų jūsų paramos. Būtent taip mes galėsime pasiūsti politinę žinę. Šis signalas e, galėtų būti tikrai geras. Spaudoje būtų rašoma, kad pirmą kartą per šešerius metus Europos parlamentas nepritarė ECB e, Mario Dragio politikai. Dėkuoju, Ramon šešėliniai pranešėjai, po dvi minutės, Tomas Man, EPP. Dėkoju. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti Ramonui ir kitiems ir šešėliams pranešėjams. Mes daug diskutavome ir pasiekėme tam tikrų susitarimų. Kaip Ramonas jau minėjo, yra tam tikrų pozityvių aspektų. Žinoma, dragio požiūris nėra visiškai nepagristas. Mes matome, kad e, vyksta e, piniginė ekspansija, bet vis dėlto yra tam tikrų, tam tikrų pavojų susijusių su nekonvencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pinigų, su pinigų pirkimu arba tam tikrų obligacijų pirkimu. Ir įmonės obligacijų pirkimu. Aš manau, kad mes galėtume dar mm, pasiekti ir daugiau e, susitarimų, susitarti dėl tam tikrų kitų klausimų. Mes sutarėme, pavyzdžiui, dėl to, kad valstybėms narėms reikėtų struktūrinių reformų. Aišku, galima skirtingai suprasti tas reformas, bet sutarėme taip pat, kad valstybėms narėms reikia ir biudžeto didelio biudžeto. Dar vienas klausimas e, buvo kainų stabilumas, e, kurio siekia ECB. Tai yra visiems prioritetas, kuris yra svarbus visiems. Mes taip pat pastebėjome, kad neigiamą palūkanų. Neigiamas palūkanų normos daro įtaką, neigiamą įtaką, pavyzdžiui, pensijų fondams ir taip toliau. Yra ko gero trys arba keturi pakeitimai, kurie mums e, netinka, bet iš esmės bendram tekstui mes pritarėme. Taigi mes pritarėme šiam dokumentui. I arrived just in time, apparently. <laughs> uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Oh, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. <laughs> I was. <laughs> oh, I thought we were the second largest group now. no, no, no. It was amazing for me that you arrived. Iš tiesų nustebinote uh, savo atvykimu. Man pranešė, kad uh, jūsų nebus, jūsų niekas nepavaduos, bet uh, tikrai malonu jūs um, matyti. Žodis. Uh, SND kolegai Anui Fernandes. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Tremosui, už darbą atliktą per pastarąsias porą savaičių. Taip pat ačiū šešėliniam pranešėjam, ypač Tomui Manui, visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų dėl ECB pranešimu. Manau, kad pranešimu einama tinkama linkme, teikėme pasiūlymų dėl e, pakeitimų, aišku, bandydami e, pakreipti pranešimą, kad jis būtų artimesnės mūsų frakcijos e, pozicijai. Yra pateikta pasiūlymų, dėl kurių, manau, pavyks susitarti šešėliniai pranešėjai bando suderinti pozicijas, visgi nuomonių skirtumų lieka. Bet tikimės, kad pavyks dėl to susitarti, kad rytoj prieš balsavimą jau būtų tai išspręsta. Dėl kompromiso formuluotės yra tokios, kad e, socialistai negali pritarti. Žinoma, kitos frakcijos padarė nuoladų, vis dėlto manytumėm, kad, e, kad tekstas dar nėra toks, kad jam galėtumėm pritarti, manėtumėm, kad dar reikėtų šiek tiek pakoreguoti, kad būtų galima iki rydienos e, susitarti, bet e, nesileidžiant e, ir per nelik daug smulkmenų, manau, kad pranešime pritariama ECB ekspansiniai policijai, kalbama apie patobulinimus. Visgi dar turime laiko kompromiso tekstui patobulinti, kad rytoj pranešimas susilauktų didžiosios daugumos pritarimo Net e, tikiuosi, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susitars ir kad galės pakoreguoti atitinkamas pastraipas, e, kad būtų bendras sutarimas. Žodis bent tai lūkės ir vardu. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui Mano supratimu pranešimas dėl ECB politikos yra labai ap apgalvotas. Ir EKR frakcija galėtų pritarti daugeliu kompromisu. Visgi dėl kai kurių klausimų mūsų nuomonė yra kitokia. Bendrai paėmus džiaugiamės tuo, kad pavyko labai na, protingai aptarti tas rytis, kur išvelgiame ACB politikos problemų, pavyzdžiui, neigiamas palūkonos, neigiamų požiūrių apibūdintos pranešime, taip pat kalbam apie ryšį tarp mažų ir neigiamų palūkonų ir pasirinkimo vykdyti struktūrinės reformas, apie tai kalbama teigiamai, tai maloniai stebina ir dėkojame už tai pranešėjai. Vis dėlto pozicijos išsiskyrė dėl ECB įgaliojimo ir dėl ekspansinės politikos. Dėl to kaip e, vykdoma ta ekspansinė e, pinigų politika, pavyzdžiui, per supirkimo e, programas ir taip toliau. Kyla klausimas, ar tai iš tiesų buvo įgaliojimų dalis. Mes nepritarėme tam, kad, tai, kad tam ECB turi įgaliojimus, todėl čia būtumėm už kitokias formuluotės dėl bankų sąjungos. Mūsų pozicija būtų šiek tiek kritiškesnė negu išdėstytojai pranešime. Na, um, spėju, kad negalėsime pritarti pranešimui, bet visgi nebalsuosime galų gale prieš jį. Mes taip pat norėtumėm Nguja vardu padėkoti pranešėjui, jis įdėjo daug pastangų ir maloniai nustebino Pirmasis apsikeitimas nuomonėmis pasiūlyta e, daug e, kompromisų. ECB suteikiama labai daug laisvės e, padaryti tai, kas būtina, kad būtų pasiektas kainų stabilumas ir daug metų ECB iš tiesų ne, ne, nevykdo užsibrieštų uždavinių, daugiausia dėl infliacijos spaudimo. Kalbant apie priežastis, tai svarbu paminėti, kad jeigu nėra mokesnės paramos, tai iš tiesų nekonvencinės priemonės gali lemti burbulus, kitas problemas. Ir e, e, iš tiesų e, taupimo politika ir paramos trūkumas tai reiškia, kad tai neveikia kai kuriuose valstybėse narėse. Ir čia nelikvidumo problema, o paklausos problema. Mes kritiškai vertintumėm vert, vertimą vert, vertybiniais popieriais. Reikia struktūrinių reformų. Manau, kad tai galėtų padėti spręsti situaciją. Ponas Dragi uh, minėjo Vokietijos eksporto problemą, tai susijęs su atlyginimo uh, lygmeniu, tai siejasi su demografinė politika ir e, e, ECB vaidmeniu. E, Europos parlamentas turi atlikti aktyvų vaidmenį. Manytumėm, kad pranešimas dar toli nuo tokio, kuriam galėtumėm pritarti žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Urtas, ačiū pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Ramonui už uh, už darbą parengtą prisidedant daugumai frakcijų. Ačiū jiem už tai. Tai e, pirm, pirmasis geras projektas. E, darbas vyko labai konstruktyviai bendradarbiaujant. E, pranešime akcentuojamas pritarimas netradiciniam priemonėm pinigų politikos. Uh, Ehm, pritariu pranešėjų, kad tokį signalą turėtų pasiūsti parlamentas. Apie ką dar kalba Ramonas, tai nu, nu, tas e, e, susijimas netradicinių priemonių su tą sąlygą, kad tai reikalautų struktūrinio, ar kit, ir grubiau tariant, kad tai turėtų būti ehm, vidinės e, defliacijos priemonės. Uh, Ir kaip buvo anksčiau minėta, aš turbūt tai ir būtų pagrindinė problema kilanti mūsų frakcijai pranešime dėl visų kitų dalykų, paminėta, kokios pasiekmes neligybei galėtų būti tokių priemonių, prieš jas tai paminėta, tai teigiamas dalykas dėl uh, supirkimo programų. Manyčiau, kad kritika mūsų galėtų būti stipresnė, nes mūsų frakcija mano, kad ECB teikia potekstėje subsidijas stambioms įmonėms ir manytumėm, kad tą pastraipą dar būtų galima patobulinti. Ir dar taip pat norėčiau akcentuoti, kad kalbant apie Q kompromisą, Čia pranešėjas akcentuoja CB nepriklausomumą. E, mūsų frakcija teiks e, pasiūlymą dėl pakeitimo žodžiu e, e, rydenai ir prašysime, kad ECB lyba nesikištų į tas rytis, kurios e, akivaizdžiai nepriklauso jų kompetencijai. Na, bet bendrai paėmus pranešime yra pozityvių elementų, pranešės tai žino, tai iš tiesų gali, gali tikėtis, kad mūsų frakcija nebalsuos prieš. Dėkui. Grazie Presidente, ringrazio anch'io Ramon. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Ramonui. Su kolegomis iš frakcijos aptarėme šį klausimą, ar vis dėlto dėl daugelio dalykų negalime pritarti šiam pranešimui. Visų pirma, dėl bendrosios pinigų politikos. Kol nebus aiškiai parašyta, kad viena, ben, viena politinė viena pinigų politika netinka visoms valstybėms narėms, kuriuose skiriasi infliacija ir taip toliau, mes e, negalėsim pritarti šiam pranešimui. Reikia ref, struktūrinių reformų, e, bet matome, kad e, dėl jų nukenčia atlyginimai. Taigi mūsų frakcija būtent dėl šios priežasties negali pritarti šiam pranešimui. Taip pat yra dar ir daug kitų klausimų, kuriems, nu, kuriems nėra skiriama dėmesio. Pavyzdžiui, nėra kritikuojamas single supervisory mechanism, single resolution mechanism, tie priežiūros mechanizmai. Šiandieną buvo rašoma apie Deutsche Bank, kuris iš ECB gavo pagalbą 4 e, milijardų lengvatą Taigi, ECB priežiūra iš tiesų gali būti kritikuojama ir tikrai gali, galime susidurti su tam tikrais e, interesų konfliktais. Reikėtų galbūt parašyti šia, šiame pranešime, kad trūksta ir skaidrumo. Be to, nėra nieko parašyta apie trejetą, apie trojką. Kalbama, pavyzdžiui, tik apie Graikiją Taigi dėl šių ir kitų priežasčių, kurių neminėsiu, mes apie jas dažnai aptariame, apie jas dažnai kalbame mūsų frakcijoje. Taigi mes dėl šių priežasčių negalime šiam pranešimui pritarti. Für die INF e Gerolf Anmans. Danke, Vorsitter. INF e vardu. Anmans. Ponas Ramosai atsižvelgia į didžiąją dalį išsakytos kritikos, kaip matome, taigi šio pranešimu ponui Dragi iš esmės mes sakome, kad jis turi laikytis savo mandato. Nesu tikras dėl to, ką reiškia penktas punktas. Mm, tikiuosi, kad čia ne dėl migracijos politikos, tai pasakyta. Panas Tremosa mm, įžango yra pasakęs, kas yra pagrindiniai pavojai mm, pensijoms, santaupoms, rinkoms. Man atrodo, viskas yra pakankamai aišku, bet Svarbiausia, man atrodo, kad tai, kad e, Dragi mandatas kelia vis daugiau problemų. Ir šis pranešimas e, yra proga perteikti mintį, jog Europos parlamentas įvertina kritiškai. Apgailėstauju, kad e, yra kompromiso, kurie gali susilpninti šį pranešimą, ypač dėl aštunto punkto. Tas uh, dalykas, kad ilgą laiką palūkonų normos buvo nepaprastai žemos. Bet tai gal tas punktas gal, gal kažkiek yra susilpintas, bet bendrai mūsų mm, požiūris yra, kad šis pranešimas yra tikrai geras. Aš tą tą vieną atsisamfasau. Ačiū, dabar vėl žodis pranešėjo apibendrinimui. Okay, thank you very much um, um, for your Ačiū už jūsų pastabas. Mm, esu tikrai mielai nusiteikęs ir, ir šiandien, rytoj mm, diskutuoti e, tuos klausimus, bet tikrai ne iki paskutinės akimirkos, ne iki paskutinio momento reikia rytoj ryte, su 12 yra terminas, tikrai turiu tokios patirties kad, na, būna tokių, tai, sakykime, iš socialistų pusės buvo pasisakymo, jeigu nesutiksite, paskutinė akimirka, jeigu nesutiksite, balsuosime prieš, na, balsuokite kaip norite, bet e, iš tikrųjų negalima pranešėjui grasinti. Aš tikrai nerekomenduoju tokios praktikos laikytis. Aš, aš mielai pasirengęs diskutuoti šį vakarą, rytoj ryte, bet dėl turime turėti susitarimą, kurio laikysimės. Tiesiog aš tai sakau pasiremdama savo septyniarių metų darbo Europos parlamente patirtį kryptimi. Lūkė, noriu pasakyti, kad pasigėdome jūsų šešilinių pranešėjų mm, posėdį. Buvau universitete, kur su ekonomikos dėstos ir Bundesbankė buvau. Ir esu skelbęs dokumentų dėl ekonomikos politikos Tai būčiau mielai su panu Lūkė padiskutavęs, gaila, kad jo nebuvo susitikime. Na, <laughs> ačiū, kad dabar atėt. Aš ties, ačiū už jūsų poziciją, aš galvoju, kad jūs balsuosite prieš. Tiesiog, kai žiūriu į skaičius, um, kairiai, dešiniai aršiausi ir, ir taip toliau, aš galvoju, gal atsar balsuos prieš, aš sulaikys, tai mes neturėsime tuomet pakankamai skaičių už. E, tai, tai iš tikrųjų turėsime instrumentą, kuris duos nestabilumo priešingai. Šią srityje, na, reikia. O dar kartą atsiprašau tada jūsų, nes dėkoju jums tada už, už tokią poziciją, nes tai tikrai yra labai svarbu. Tai reikš, kad na, mes naudingai prisidedame, o nekeliame problemų šioje srityje Europos Sąjungoje. Aš tikrai suprantu, aišku, kai rašiau savo um, projekto pirmą variantą, tai savo viziją išdėščiau, aišku, paskui siekime kompromisu, kad pranešimo galutinis variantas būtų primtinas visiems, tai na, bandysime dirbti. Mes, aišku, suprantu, pagrindinės frakcijos yra pasocialistai, atsar visuomet laukėme, aišku, bet žinoma, nelengva rasti geriausias formuluotės. Uh, Bet dar kartą pakartosiu, kad e, tikrai esu pasirengęs dirbti, bendradarbiauti, turite mano kontaktus, aš tikiuosi, kad rytoj sulauksime labai plataus palaikymo. Aišku, netobulas tas tekstas, bet aš tikiuosi, kad jis bus naudingas su Europos centriniam bankui. Uh, Tai, man atrodo, pati svarbiausia dabar pagrindinė institucija ir e, tikrai nereikėtų pakengti e, jos reputacijai e, kažkaip turint omenyje tą pasaulinį kontekstą dabar mūsų parlamento darbas neturėtų kenkti tą tai institucijai. Labai ačiū Ramon, rytoj balsuosime Kono, po to šis pranešimas keliaus į plenarinę sesiją lapkričio pradžioje mm, bus ypatingas ir kur ir ponas Dragi dalyvaus. Taigi, kolegos, ačiū, kad laikotės pasisakymų limito ir mes sugebėjome prisivyti um, savo e, darbo tvarkę. Mes vėlavome po diskusijų su komisarė Vestager. O taip gerai dirbome, taip sparčiai dirbome, kad nematau kito klausimo pranešėjo. Ar tai žaliųjų, taip? Ar, ar kas nors yra iš žaliųjų frakcijos, ar ateis jisai? Ateis. Gerai, tada padarykime labai trumpą trijų minučių pertrauką ir galėsime mm, tęsti, kai tik tai panas Lamers ateis.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 Septintas darbo tvarkės punktas. Pasąjungos programa konkrečiai veiklai skirtai įtraukti vartotojus, finansinių paslaugų naudotojus į ES kūrimą finansinių paslaugų lai, srityje 2017 metų laikotarpiu. Tai yra pirmas keitimasis nuomonėmis žal, pranešėjas, žalių frakcijos atstovas Filip Lambert. Ačiū. Iš tikrųjų, na, čia toks labai aktualus klausimas, labai visi, suprantu, laukia to klausimo. Dėkuoju visiems, kas pasilikote iki to, to tokios, na, karčios ar malonios pabaigos, nežinau kaip čia bus, bet. Uh, Kalbame apie biudžeto eilutę, kurią Europos komisija naudoja mm, remdama alternatyvius balsus, kurių norime išgirsti finansinių paslaugų srityje. Man atrodo, čia yra tikrai plati koalicija parlamentarų kurie pri, mano, kad šios ryties organizacijos yra labai naudingos ir lab, galvoja, kad reikėtų tęsti jas jų finansavimą. Uh, E, tos organizacijos yra skirtos inf suteikti informaciją. Um, um, parlamentarams, tai galvoju, galbūt pasikeitus e, kadencijom nutraukiamas finansavimas jums, tačiau mes tikrai turime nemažai tokių labai svarbių ir vartotojų teisės atstovaujančių organizacijų, kurių finansavimą verta tęsti. Ir čia iš esmės galime dirbti be pakeitimų. Mes dirbame, kaip žinote, kartu su IMKO. Uh, Aš labai prašau salės gale esančių žmonių diskusiją savo perkelti už salės ribų. Uh, Taigi, bandysime judėti kaip galima greičiau. Siūlomas arkaraštis toks, dabar pirmas keitimasis nuomonėmis, pranešimo projekto pristatymas Ekon lakužio pabaigoje, 2029, paskui balsavimas Ekon gruodžio 10, 5 gruodžio pakeitimų terminas, sausio 12, svarstymas 25 balsavimas. Man šiaip vienintelis klausimas būtų dėl um, mikrovaldymo šių dviejų konkrečiai organizacijų programų, kiek komisija būtų pajėgi um, mikrolygmenių valdyti tas programas. Uh, čia e, iš tikrųjų gan keistai viskas skamba. Pavyzdžiui, tai nėra daroma su vartotojų sąjungomis ar organizacijomis ir teisingai tai yra. Pavyzdžiui, Jeigu komisija mokėtų 100 procentų tų organizacijų biudžetą, tai tuomet būtų logiška, kad komisija tvirtintų iš jų veiklos programą 100 procentų. Tačiau čia šiuo atveju nėra 100 procentinio mokėjimo įsipareigojimo iš komisijos, taigi ne komisija apmoka 100 procentų. Tai tada, manyčiau, taip ir turėtų būti, kad tas, kas moka e, visą biudžetą, sprendžia dėl visko, kas moka tik dalį biudžeto, sprendžia tik iš dalies dėl programos. Um, Manau, kad turėtumėm konkrečiai čia pažiūrėti, kaip ar septintame straipsnėje, ar atitinkamoje um, konstatuojamoje dalyje galėtumėm tai rašyti, kad komisija iš esmės nediktuotų toms uh, dviem organizacijoms, ką jos privalo daryti, ką jos gali daryti, ką negali daryti, kad nebūtų to diktato. Tai čia trumpai taip tiesiog norėjau tik pasakyti ir dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonių. Philip, first shadow on our Dėkoju, Filipai. Mm, tai pirmasis šėlinis pranešėjas EPP vardu pasisakys ponė Pitikanin. Dėkoju. Mes žinome, kad daug koordinatorių parlamente labai aktyviai skatino šį bandomąjį projektą, nes tikrai buvo mažai e, pusiausvyros tarp e, vartotojų, kalbant apie vartotojus. E, buvo tam tikrų techninių klausimų ir buvo nustatyta, kad vartotojų organizacijos neturi pakankamai pajėgumų tam, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Taigi, tai ir bandomasis e, projektas, dabar jau turime jo vertinimą. Ir po jo vertinimo galime pasakyti, kad e, Finance Watch ir General Finance yra uh, tos organizacijos, kurių reikia ir tikrai labai svarbu ir toliau jas finansuoti iš ES lėšų. Na, antraip e, nebūtų. Nebūtų kaupiama piliečių visuomenės e, patirtis. kalbant apie tuos pasiūlytus veiksmus, na, tikrai reikėtų tęsti finansavimą. Finansavimo pagrindas turėtų būti pakeistas, na, o dėl klausimų, dėl laiko terminų ir e, taikymos ryties. Aš manau, kad paklausti pranešėjo, kad galbūt procedūra galėtų būti pagreitinta. Žinoma, reikėtų susipažinti su kitų šešėlinių pranešėjų nuomonė, bet mano manimu, e, mes aptarėme tam tikrus techninius klausimus ir, e, man rodos, logiška būtų viską pagreitinti. Tam, kad 2017 metais jau atsirastų ši sistema nes e, gana greitai bus 2017 metai. Dėl taikymos ryties aš e, pritariu minčiai, kad reikėtų dar šiek tiek e, derinimo. Komisija turėtų būti informuota apie darbo programą iš dalies ir labai svarbu būtų susipažinti su piliečio visuomenės nuomonė. Ir sekretoriato darbas yra taip pat um, labai svarbus, yra labai svarbios uh, iniciatyvos. Aš tikiuosi, kad e, mes galėsime ateityje dar daugiau, labiau plėtoti Finance Watch ir Better Finance organizacijų darbą ir jį panaudoti ir valstybių lygiu. Mes e, diskutuojame apie Briuselį, bet tikrai valstybėse narėse tokio darbo tikrai reikėtų, nes e, mes kalbame, pavyzdžiui, apie investicijas, e, apie vartotojų švietimą, mažmeninės investicijas. Taigi, ko gero, mes galėtume kaupti ir tokią informaciją. Dėkoju dėl procedūros ir laiko terminų ir pagreitinimo. Ekon vadovaujantis komitetas, bet IMKO taip pat dirba su šiuo dokumentu ir mūsų bendra kompetencija su tuo komitetu yra dėl 1, 2, 3 straipsnio. Taigi tas komitetas dabar pradėjo analizę, šio dokumento analizę, taigi mes pagreitinti dar labiau negalime. Galėsime tik, jeigu tam pritars IMKO komitetas. Padarysime tai kuo greičiau. Na ir SND frakcijos vardu. Liudviksen. Dėkoju už pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas e, taps e, programa, kurią vadovadamėsi mes padėsime Finance Watch ir Better Finance organizacijoms. Mes turėtume remtis e, tais rezultatais, kurie jau buvo pasiekti. Mm, taip pagerinsime vartotojų ir piliečių visuomenės organizacijų situaciją. Vartotojų balsas taip bus išgirst, išgirstamas, kai jie išreikštų kokias nors abejonės dėl finansų sistemos. Bet Finance ir Finance Watch darbas yra naudingas, todėl kad mes galime sužinoti uh, kokia yra kitų finansų rinkos dalyvių nuomonė. Tikrai reikėtų remtis ir tokių organizacijų patirtimi. Tam, kad būtų atsižvelgiama ir į kitas perspektyvas. Šios organizacijos gavo finansavimą ir iš kitų šalių Taigi, manau, kad labai svarbu, kad ES ir toliau remtų šios organizacijas. Mes turėtume tęsti šią programą ir 17-20 metais ir naudotis ir prisidėti prie šių dviejų organizacijų darbo. Bet taip pat turėtume užtikrinti, kad ES piliečių balsas būtų išgirstas. Žiūgiuosi dėl to, kad Mane taip pat įtra, aš taip pat buvau trauktas iš darbą ir aš tikiuosi, kad um, rezultatai bus e, geri ir komitetas šiam pranešimui pritars. Dėkoju. Toliau EKR. Bet EKR GUE ir dar kita frakcija neinformavo apie šilinius pranešėjus. Taigi aš norėčiau paklausti, ar kas nors iš EKR frakcijos e, norėtų pasisakyti ir dalyvauja posėdėje. Ne. Tai toliau Alde Enrique Kalvė Žambon. Žambon. Kalvė Žambon. Šambon. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad norėčiau išsiaiškinti, kur bus investuoti 6 milijonai eurų. Manau, kad reikėtų pagerinti informaciją, kurią teikiame uh, piliečiams apie finansų paslaugas. Mano šalyje tam tikri silpnesni žmonės buvo, buvo suvilioti tam tikromis preferencinėmis akcijomis. manau, kad reikėtų užtikrinti, kad mokyklose būtų taip pat ir finansinis švietimas. Manau, kad ES biudžete yra skiriama per mažai lėšų, tik vienas e, procentas, ko gero, politikos gyvendinti nepavyks. Man dar kyla šiek tiek abejonių. Taigi visų pirma norėčiau paklausti, koks yra realusis tikslas, kaip kad sakė kolega, kuris kalbėjo prieš mane iš socialistų frakcijos. E, visų pirma, reikėtų padėti tam tikriams, tam tikriams ekspertų grupės, grupėms analizuoti situaciją. Na ir kalbant apie lėšų investi investavimą, kur reikėtų investuoti tas lėšas, mokslinio tyrimų centrai jau egzistuoja. Ar mes norėtume daugiau dėmesio skirti vartotojams ir vartotojų informuotumui? Tiesą sakant, mane šiek tiek nuvylė tai, kaip komisija vertina situaciją. Nes jeigu kalbėtume apie vartotojų, galutinių vartotojų informavimo kursus, ko gero reikėtų bent jau tam tikrų tam tikro sąrašo, kas buvo, kokių veiksmų buvo imtas, ar buvo parengti dokumentai, programos televizijoje e, ir taip toliau. Taip pat nebuvo atsižvelgta į vartotojų ir finansų institucijų dėrybas. Aš norėčiau visos šios informacijos. Galbūt komisija galėtų atsižvelgti į. Rezultatus. Pagrindinis tikslas turėtų būti saugoti ir informuoti galtinį vartotoją. Galbūt reikėtų įtraukti į tam tikrą politinę, teorinę veiklą. Dar vienas dalykas, e, kurį norėjau pasakyti, yra štai kas. Bendrijos e, programa, Europos programa yra skirta tik dviems organizacijoms. Ir toje programoje negali dalyvauti kitos organizacijos, vartotojų organizacijos. Man tai atrodo gana keista, neįprasta. Uh, Mm. viena iš dviejų organizacijų, na, aš Better Finance ją su ją su, susipažinęs, žinau, kas tai yra per, organiz, per organizaciją, tai yra Europos lygio organizacija. Na, o kita organizacija, Finance Watch, jų svetainėje pamačiau, kad jų svet, ta svetainė parengta kalba, kuri nėra netgi Europos Sąjungos kalba. Taigi, Reikėtų išsiaiškinti, kodėl buvo pasirinktos tik šios dvi organizacijos, kodėl tik jos yra finansuojamos. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie rezultatų patikimumą ir kokybę. Taigi, aš tikrai dar susisieksiu su kitais asmenimis, su Ispanijos banku ir taip toliau. Ir norėčiau paraginti komisiją įvertinti galutinį poveikį vartotojams ir turėdami tokius rezultatus vertinsime situaciją, ar tikrai bus praktinių rezultatų, kalbant apie tų 6 milijonų e, investicijas. E Ačiū. Guoja kolegų nėra žodis, poniai Fenštark. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pranešiau kolegos. kalbame apie lobistinės organizacijos e, finansavimą. Tai e, šitas pranešimas tikras džiaugsmas. Lobistų skaidrumo registre užregistruoti tik tai du susitikimai su e, Finance Watch ir Better Finance. Iš tiesų, ES moka lobistiniam organizacijom kurios e, tuomet e, dirba lobistinį darbą su Europos parlamento nariais. Taip e, negerai, mes turime užtikrinti, kad finansavimas nebebūtų teikiamas ir Finance Watch ir Better Finance organizacijos nebeturėtų gauti finansavimo iš mūsų. Turime teisės tarnybos atstovų, turime galimybę gauti informaciją ir iš tiesų mums nereikia išorinių lobisnių organizacijų, kurias finansuojame, kuriuoms skiriame milijonus eurų ir nereikia, kad tokios organizacijos tuomet ateitų pas Europos parlamentarus ir sakytų, kas turi būti daroma, finansavimas turi būti stabdytas. Minėjote komisiją, tad įdomu, ar komisija nenorėtų pasakyti, bet prieš tai e, norėčiau ir pats pasisakyti. Jei pažvelgtumėm į istoriją, tai aišku, mintis buvo tokia, kad turėtų būti atsvara lovistams. Tai Finance Watch organizacija neturėtų būti suvokiama kaip lobistinė organizacija. O tai yra. Uh, mokslininko grupė, kuri turėtų teikti informaciją, nušviesti faktus. Tačiau e, jų varoma jėga neturėtų būti finansinės suinteresuotos šalės. Ir, e, aišku, yra tokių prieštaravimų, kas čia, dalyva, e, kas čia dalyvavo, tai turbūt žino, kad prieš prasidedant viskam. Uh, Iš tiesų žinote, kokią informaciją gaudavom, kol nebuvo tokios atsvaros. Nežinau, kodėl ponas Gigoldas tai įrašė kaip susitikimą su lobistinė organizacija į registrą. Galime jo kitą kartą paklausti. Bet tikrai nežinau, kodėl jis tai padarė. Komisija. Galbūt norėtumėt pasisakyti, jei taip, tai prašom. Ačiū, labai diena, ačiū pirmininkė. Esu iš e, didžiai e, fizma. Mes koordinavome teisėkuros pasiūlymą. Ačiū pranešėjai, šešėliniam pranešėjam už pastabas, ačiū jums pirmininkė už tai, kad jau atsakėte į pas, paskutinį komentarą ir labai iš, iškalmingai, kur kas iškalmingiau negu aš galėčiau tai padaryti. Uh, Su reikėtų prisiminti šio pasiūlymo istorinį politinį tikslą. Iš tiesų, tikslas buvo užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ES įsiekurs procese ir išvengti galimos uh, bankų sektoriaus įtakos. Uh, parlamentui tarybai tvirtinti pasiūlyti programą eina kur nors toliau. Pirmam straipsnį ir antram straipsnį apibrėžiame platesnę tikslą ir tai taip pat uh, E, susijęs su ką tik išsakytais e, komentarais, konkrečiai kalbant apie E, informavimą ir e, sklaidą ir švietimo aspektus susijusius su finansinė paslaugos ir taip pat, kad būtų e, įtvirtintas bendravimas tarp šių asociacijų narių iš tiesų pasiūlymo apreptis dabar šiek tiek platesnė, negu kad buvo parengiamųjų veiksmų metu, bandomosios programos metu. 15 metais atlikome poveikio e, vertinimą. E, Jis buvo gan išsamus. Ir e, vertinimą atlikęs konsultantas veikia plačias konsultacijas su, su galtiniais vartotojais, nacionaliniam administracijom, Europos parlamento nariais. Tad manėme, kad vertinimas tikrai buvo labai e, geras, platus, rezultatas e, buvo, buvo teikiamas. Iš tiesų, kad tų dviejų organizacijų darbo rezultatas atspindi pradinius tikslus. Uh, Ir e, jau buvo daugmaž e, ir pasakyta, kad tai turėtų būti tęsiama. Dėl pranešėjo pastabos norėčiau patikinti Europos parlamento narius, kad tikrai nenorime smulkmeniškai skavaldyti, nei laiko turime, nei, nei išteklių tam daryti, bet to yra finansinės taisyklės, kurių turime laikytis. Kaip tik tai todėl turime e, ir prit, tvirtinti e, darbo e, programą dviejų organizacijų, kad jos galėtų panaudoti tas lėšas ES vartų. Mes jau pagalvojame apie tai, kaip būtų galima pagerinti tekstą, kad būtų e, galima išsklaidyti galinės, galimas abejonės. Ir galiausiai, kalbėdamas trumpai, norėčiau pritarti tam, ką sakė pranešėjas, kai kurie šešėliniai pranešėjai dėl terminų. Iš tiesų, e, terminai labai trumpi. Ir e, suprantu, kokie galimi sunkumai yra, turint e, galvoje, kad reikia konsultuotis ir su KON ir IMKO komitetu. Tačiau siekiant užtikrinti stabilumą ir siekiant Mm, mm, užtikrinti, kad kitų metų pradžioje tos dvi organizacijos gautų finansavimą, būtų labai gerai, kad sekretariatas pagalvotų, kaip būtų galima šiek tiek paspartinti e, procesą, taip pat ir dėl to, kad šis pasiūlymas turi poveikį biudžetui, tai jį e, geriausia būtų patvirtinti maždaug to, to pat metu, kaip ir ES biudžetą. Ačiū pirmininkė. Galbūt uh... Nu, dar tik tai viena pastaba ir tada sutiksiu vėl žodį pranešėjai. Žinoma, viskas būtų kur kas greičiau, jei ir komisija galėtų greičiau dirbti nes iš, e, tie, iš tiesų ir kitom institucijom reikia e, skirti e, laiko, ne tik tai komisijai darbui atlikti reikia dar. Norėčiau atsakyti, ponė Istork, taip iš tiesų iš pirmo žvilgsnio galite pagalvoti, kad keistoka, kad ES institucijos finansuoja organizacijas, kurios neva ateina dirbti su mumis lobistinio darbo. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs suprantate lobistinį darbą. Nes, pavyzdžiui, aš galiu E, atskirti e, žmonės, kurie ateina ginti e, konkrečių privačių interesų ir turbūt tai yra 99 procentai žmonių, kurie ateina kalbėti su, su mumis, su, su jumis, kalba finansinį reglamentavimą ir to žmonės reikia atskirti nuo, nuo tų, kurie nu, net, neturi privačių interesų kalbėdami su mumis. Uh, Aš esu vienas teigėjų šitos iniciatyvos, bet aš sakiau, kad iš esmės nelabai tinkama būtų politikams. A, a, a, atvesti į pasaulį tokias organizacijas kaip Finance Watch, nes, e, nes jie turėtų kalbėti pilietinės visuomenės vardu ir pilietinė visuomenė tai turėtų padaryti, bet iš tiesų ne pilietinė visuomenė pagimdė šitą organizaciją, bet reikėtų akcentuoti, kad interesai sutampa, nes iš tiesų kas e, e, kas finansuoja biudžetą šitų organizacijų, tai yra ES pilietis ir kieno pozicijas gina šitos dvi organizacijos. Šitos organizacijos gina ES piliečių interesus. Tad iš tiesų uh, tie in interesai nesikerta, mes turėtumėm džiaugtis. Net iš, iš tiesų paprastai tokie kaip jūs viską atmeta, kas neina tą kryptim, kaip jūs, kad manat, kad tai neaktualu yra, neteisinga arba kad uh, jūsų argumentai svaresni, bet tarkim, kai ateina pas jūs e, ir į duris beldžiasi Deutsche Bank, jūs žino, žinote, kieno interesus jie gina. Ne akcininkų Deutsche Bank, o, o, o tų, kas valdo Deutsche Bank. Ir e, iš tiesų. E, galvoti, kad Finance Watch ir Better, Better Finance iš tiesų atstovauja siaujiem finansiniam interesam, iš tiesų yra ne, ne, nesąmonė. Jūs, aišku, laisvai galite balsuoti prieš, man nesvarbu. Dėl to, ką sakė Sirpa. Aš tikėčiausi kur kas daugiau iš tų dviejų organizacijų, galbūt užtektų vienos, nereikia dviejų. Na, Ne, bet e, iš, iš tiesų buvome už biologinį įvairovę, kaip apsisprendėme dėl to ir galbūt tai nėra blogai, bet ko aš norėčiau, kad kur daugiau būtų dirbama ir su nu, valstybėm narėm, kad e, finansiniai dalykai būtų suprantami visiems, kad piliečiai, ne tik finansinių produktų vartotojai, bet kad mokesčių mokėtojai šiek tiek geriau E, suprastų vis, visą, visą tai, visą tai, ką sako na, finansinės institucijos. Na, iš tiesų, kalbant apie Deutsche Bank, ten, ten nereikia sakyti, kad viskas bus gerai, su banku viskas bus gerai, bet iš tiesų reiktų siekti, kad piliečiai galėtų na, e, iš tiesų gerai permatyti. Uh, kas yra sakoma tokiais e, pranešimais. E, iš tiesų, aš nenorėčiau, kad šimtų procentų finansavimas būtų iš valdžios institucijų. Aš e, norėčiau kad kaip Greenpeace būtų finansuojamos tokios organizacijos, bet taip dėja nėra. Dėl, dėl to, kaip kalbasi šitos organizacijos su teisėkuninkais, tai nu, iš tiesų logiška, kad jie kalba tą kalbą, kurią surašyti finansiniai reglamentai. Ir plačiai visuomeniai tai yra nelengva suprasti. Uh, Vėlgi, tam reikėtų pilietinio švietimo proceso, bet jeigu, aišku, jeigu pajėgumo jie neturi, tai tuomet mes, parlamentarai, e, turime atlikti tą darbą, šviesti savo piliečius tais klausimais. E, Ta turime daryti. Tada ačiū Jums, e, dirbsime kaip įmanoma greičiau, aš nesuinteresuotas. Uh, tuo, kad e, šito dokumento tvirtinimas būtų atidėliojimas, bet e, dirbkime kartu, kad galėtumėm sėkmingai atlikti šitą darbą. Ačiū. Lapkričio 28-ąją diskutuosime pranešimo projekto. Terminas pakeitimams teikti yra gruodžio 6-oji. 12 sausio bus diskutuojama e, komitete ir sausio 25 bus balsuojama komitete. Rytoj galiu pasakyti, kad ga, galite pusvalandį ilgiau pamiegoti. E, posėdį pradėsime 9.30, o ne 9, kaip iš pradžių buvo numatyta. Na ir šį vakarą pavyko baigti posėdį laiku. Ačiū visiems už. Uh, disciplinuotumą, e, šiek tiek vėlinomės iš pradžių, vėlavome 20 minučių, bet pavyko pasivykti ir posėdį baigėme laiko. Malonaus vakaro, iki rytojus.